Dear colleagues, if you could please take your seats. Thank you. Good afternoon and welcome, colleagues, and, and welcome to our guest. Kolegos, e, sveiki, noriu pasisveikinti ir su kolegomis, e, su svečiais. E, turime darbo tvarkį, jeigu neturite pastabų darbo tvarkį, darbo tvarkę tvirtiname. Pirmininko pranešimai, visų pirma, kalbų režimas dėja neturėsime e, vertimo kruatų, gėlų, airių ir maltiečių kalba. Toliau e, koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. Visų pirma, pranešėjo mano Šeitovskis skirimas. EPP e, yra paskyrusi pranešėja dėl ES ir Norvegijos karalystės dėl papildomų taisyklių, dėl finansinės paramos vizų ir išorės sienų e, srityje. Turime du pranešėjus dėl nuomonių. Pirmiausia, ponas Peterson iš Aldės. Jis yra paskirtas pranešėjų dėl Europos elektroninių ryšių agentūros ir ponas Šogul iš EPP yra paskirtas pranešėjų renkti nuomonę dėl pranešimo dėl ES ir Turkijos naujo priekybos sustarimo. Ar komitetas tvirtina šias koordinatorių rekomendacijas? Jeigu taip, rekomendacijas tvirtiname. Trečias punktas tvirtiname spalio 17 dienos šių metų posėdžio protokolą. Jeigu neturite prieštaravimų, protokolas patvirtintas. Kolegos, dabar perinam prie ketvirto punkto. Iš tikrųjų, visi šios popietės punktai, jų nagrinėjimas priklausys nuo to, ar laiku atvyks kalbėtojai. Na, tai, ką aš dabar pasakysiu, yra visiškai logiška ir akivaizdu. Mes negalime dirbti, kol nėra kalbėtojų, pranešėjų, kiek suprantu. Pono Šulco dar nėra, jis tuoj turėtų pasirodyti. Profesorius Būda yra. Profesoriau, gal jūs norėtumėte pa, užlipti ant pakilos? Kiek suprantu, Ponas Šulcas atvyks netrukus, taigi jeigu kolegos neprieštarauja, padarysime trumpą pertraukėlę ir pereisime prie tada prie kito punkto. Uh, my apologies. I thought, I thought you were Professor Bitter. My, my, my apologies. Atsiprašau, aš galvau, kad jūs esate profesorius. Ne, pasirodo, profesorius Buda yra kartu su parlamento pirmininku. Taigi palauksime jų. Taigi poros minučių pertraukėlė. So, colleagues, thank you for your patience, and uh, we begin. Kolegos, ačiū Jums už uh, kantrybę. Periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto - pagrindinių teisų hartija. Visi mūsų svečiai ką tik atvyko. E, išgirsime, išklausysime pranešimo, dalyvaujant Europos parlamento pirmininkui ponui Šulcui, taip pat profesorius Būdė pasisakys. Kolegos, jums elektroninėmis priemonėmis buvo išsiųsta pati hartija. Jeigu dar jos nematėte, pasižiūrėkite, yra kopijų, jos kopijų ir šioje salėje. Kolegos, tiems, kurie nėra susipažinę su šiuo dokumentu, na, tiesa, pirmiausia pasakysiu, kad mm, noriu pasisveikinti su pirmininku Šulcu, kuris lankosi Libė komitete. E, Taigi ši hartija e, buvo parengta bendradarbiaujant e, tarp disciplininiai grupiai, kurioje dirbo profesoriai, akademikai, taip pat e, tai buvo paskelbta ir keliose žiniasklaidos priemonėse, Welt, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung ir taip toliau. Ir jūs žinote, kad šis komitetas yra susipažinęs šio klausimu, o parlamento pirmininkas taip pat atidžiai stebėjo diskusijas ir koordinatoriai dabar džiaugiasi galėdami pasveikinti e, pirmininką čia atvykus. Taigi e, dabar noriu pasveikinti ir profesorių Būdą, kuris yra skaitmeninių pagrindinių teisų hartijos vienas iš rengėjų. Išklausysime jo, po to kolegos po šios įžangos galės pateikti klausimų ir pastabų. Dabar žodis ponui Šulcui. Ačiū, Klaudai. Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, gerbiamas pirmininkė. Pirmininko dalyvavimas komiteto posėdėje yra neįlinis reiškinys, bent jau mano kadencijos metu, dirbant parlamento pirmininku. Taigi pirmą kartą dalyvauju komiteto posėdėje ir to priežastis darbo tvarkės klausimas. Savo atvykimu norėjau pabrėžti, kad man labai svarbi šio projekto prezentacija. Tai yra skaitmės pagrindinių teisių hartijos dokumento pristatymas Europos parlamente. ta aplinkybė, kad parlamento pirmininkas tokiame posėdėje dalyvauja, yra ypatingos. Todėl norėčiau padėkoti Klodui, kad diskusijos pradžioje suteikėte man galimybę išsakyti savo nuomonę. Prieš daugelį metų, ne tik tai čia, bet ir Europos e, parlamento rinkimų kampanijos metu, taip pat Bundestago rinkimų kampanijos metu galvojame, kaip pagrindinės teises įtvirtinti ir į Lisabonos sutartį. Tai yra padaryta, tačiau kyla klausimas, kaip kiekvienam asmeniui taikomas šitas teises kurio, kurias prisėmė visa Europos Sąjunga, būtų galima sobejoti jų būtinybę skaitmeninėme amžiuje. Taigi kyla klausimas, kaip skaitmeninėme pasaulyje užtikrinti šių teisų laikymasi. Taigi mums šitas klausimas nuolat rūpėjo ir diskusijų metu mes supratome, kad pirmiausia reikėtų pamastyti, ar nereikėtų papildinti pagrindinių teisų hartijos nuostatų, ar įmanoma tai padaryti ir jeigu tai padarysime, ar to pakaks. Taigi, ar tuo mes užtikrinsime individuo teisių laikymasi, ar tiesiog užtenka dabartinės uh, teisės sistemos apriepties ar atsižvelgiant į labai greitą skaitmeninę e, e, darbo tvarkę, turint omenyje skaitmeninę revoliuciją, nereikėtų šitų teisės nuostatų papildyti. Taigi mes konsultavome su kolegomis e, atstovais iš įvairių visuomeninių grupių ir e, e, CAIT fondas pasitarę su įvairių krypčių atstovais, politinių grupuočių atstovais, atsižvelgęs į įvairiausias nuomonės, tiesiog pradėjo procesą, konsultacijų procesą ir to proceso rezultatas bus pristatomas būtent šiandien šiame posėdėje. Aš taip pat labai aktyviai dalyvau šioje diskusijoje, tai dariau todėl, pasakysiu kodėl kadangi aš buvau ES pagrindinių teisių konvencijos, konvento narys. Kai mes diskutavome dėl pagrindinių teisių hartijos įtraukimo į ES teisę, aš tuo met buvau atitinkamo komiteto narys ir socialdemokratų frakcijos koordinatorius. Kolega Karlos Koeljo tuo met kartu su manimi intensyviai domėjusi tuo klausimu tuo metinės pagrindinių teisių hartijos diskusijų metu. Aš buvau labai įsitraukęs į apmąstymus kokioje visuomenėje mes norėtume gyventi ir kaip skaitmeniniai pokyčiai pakeis mūsų visų gyvenseną. Taigi šitie klausimai man labai rūpėjo, taip pat e, pirmininko, šio komiteto pirmininko pavaduotojas e, Albrecht taip pat dirbo tame komitete, kuris rengė šitą dokumentą. Aš tiesiog norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad jūsų tiesiog e, pakvietėte mane šią progą dalyvauti šiame posėdėje. Aš puikiai suprantu, kad yra žmonių, kurie nelabai domisi tuo, kas vyksta Europos parlamente, tačiau manau šitas klausimas yra labai svarbus ir man atrodo, kad dalyvavimas šiame komiteto posėdyje yra įrodymas to pirmo žvingsnio, kad parlamentas imasi tokių klausimų, kurie yra svarbus visiems, pirmiausia, pagrindinių teisių klausimų, būtent siekdamas atsakyti, kaip skaitmeninėme šimtmetyje užtikrinti kiekvieno žmogaus teisės. Ir jeigu jūs e, norite, pasakysiu Štai kaip. Nors kiekvienas galvoja, kad jisai puikiai išmano ES teisės aktus, gali jais susipažinti e, internete, tačiau šiuo atveju mes neužsimame teisėkūrą, tiesiog mes kartu su CAIT fondu pristatysime tą dokumentą, kurį parengėme po ilgų diskusijų. Taigi dėkoju dar kartą, kad pakvietėte man dalyvauti šiame posėdėje ir aš tikiuosi, kad profesorius Būdė išsamei pristatys tą projektą. Nekantrai to laukiu. Dėkoju. Martin, profesorius Būda. Būdė. Kodėl skaitminės pagrindinės teisės? Sakykime, 18 amžius buvo liberalių pilietinių teisių šimtmetis, 19 e, e, amžius buvo e, kitas, o 20 yra modern, modernus šimtmetis. Dabar mes susidurime su modernimis skaitmenimis teisėmis, jų formulavimu. Taigi teisės yra susijusios su mūsų laisvėmis ir mes turime tiesiog žengti kitą žingsnį, į kitą jų teisų apsaugos pakopą. Kadangi mes kalbame apie skaitmeninį amžių, mes turime galvoti ir apie naujus tinklus, apie naujas sąsajas, taip pat mes turime pagalvoti ir apie naujus pasiūlymus, kuriuos mes suformuluosime savo piliečiams. Visą tai reiškia papildomą darbo naštą, įsipareigojimus ir, žinoma, galimybę reglamentuoti žmogaus teisės. Čia mes juk kalbame ne apie pasiūlymą, kaip įveikti įvairiausias uh, E, naujoves, tačiau juk mes čia susiję, susiję su privačiomis vertybėmis ir jų apsauga, tačiau reikėtų pagalvoti, ar tai apsiriboja vien tik tuo. Mes turėtume pagalvoti, kaip šitos sferos vertybės naudoti ir kokias galimybės galime suteikti laisvai veikiant šioje naujoje srityje. Parlamento pirmininkas jau minėjo, kad grupė, kurie rengė šį pasiūlymą, nebuvo ekspertų grupė. Tai buvo labai įvairios sudėties uh, darbo grupė, kurioje dalyvavo mokslininkai, teisininkai, komunikacijos ryties atstovai, mokslininkai, žmogaus teisų aktyvistai, duomenų apsaugos ekspertai ir aš, e, e, sociologas. Visi mąstė apie tai, kokios teisės galėtų padaryti mūsų laikmečio pamatą. Tiesiog mes turime pagalvoti, ką mes turėtume nuveikti tai kartai, kuriai skaitmeninis pasaulis yra sudėtinė dabartinio pasaulio dalis. Taigi mes tiesiog realiai pažvelgėme į šitą temą ir, žinome, susijėmė su jie konkrečius lūkesčius. Žinoma, reikėtų ir politiškai formuluoti šitą klausimą. Būtent kokiais nuoširdžiais žodžiais, kokiu visuomenės požiūriu, kokia laikysena galėtume skaitmeninio pasaulio ekspertams ir entuziastams padėti susigaudyti šioje naujoje darbo tvarkėje parlamento pirmininkas minėjo, kad šitas dokumentas buvo paskelbtas e, Zeit laikraštyje ir buvo sulaukta daugybės komentarų. Ir buvo pas, parodyta diskusijų metu, kad iš tikrųjų daug yra sutingų dalykų. Pats pavadinimas - skaitmeninės pagrindinės teisės kodėl jų reikia. Kiltų natūralus klausimas, ar yra kokiu nors analoginių teisių, jeigu mes kalbame apie skaitmeninės teisės, juk žmogaus teisės yra nedalomos ir kodėl dabar reikia kalbėti apie naujas teisės, ar atsirado kas nors naujo. Ar tai nauja problema, kaip anuo metu atominė energetika, kad reikėtų tas teises kaip nors kitaip reglamentuoti. Pavyzdžiui, e, lėktuvai, kurie be piloto patys nusileidžia, tai jau ir yra pamatas e, pas, paskata galvoti apie tų procesų įteisinimą. Taigi mes turime kalbėti ir apie asmens teisų apsaugą, duomenų apsaugą ir tai sudaro mūsų siūlomos hartijos architektūros pamatus. Mes turime galvoti, kaip naujasias mm, idėjas, naujas te, teises susijęti su turimomis teisėmis, kaip susijęti teisės užtikrinančias duomenų ir asmens duomenų apsaugą. Taigi nauja situacija verčia pagalvoti ir apie naujo pobūdžio nusavybės teisių užtikrinimą, kadangi skaitmė duomenis yra labai svarbi nuosavybė, svarbus turtas ir jeigu mes pristatome idėją, kaip reikėtų šitas teises ap, ap, apginti, jeigu mes marksistiškai kalbėdami pasakysime, kad tam tikras reguliavimo procesas baigėsi ir prasideda naujas, tai ko gero mes turėtume galvoti apie kažką panašaus į teisybės ir žodžio laisvės kontrolės ministeriją. Ar visas tas bandymas reglamentuoti nebus kanaš, kažkas panašaus į cenzūrą. Taigi visus tuos aspektus mes turėjome aptarti, kadangi jie yra tiesiogiai susiję su Hartijos nuostatomis, bet mes norime, kad visuomenė diskutuotų šiais klausimais, kadangi ji susiduria su šiais procesais ir mes norime inicijuoti procesus visuomenėse, kurios turėtų pradėtų diskutuoti apie savo pačių valią, kad galvotų apie teises, apie jų įteisinimą, įforminimą, ar tiesiog e, nesikištų į šios procesus ir būtų pasyvus stebėtojas. Mes norėjome šią hartiją inicijuoti procesą, kurio pabaigoje būtų aiškiai suformuluotas visuomenės politinis noras, politinė valia reglamentuoti tai, ko mes jokių būdų nebeišvengsime. Taigi tokia buvo šios hartijos kūrimo idėja. Dėkoju. E, na, kaip jau buvo pasakyta, šis komitetas labai aktyviai nagrinėjo šį klausimą ir bus rengiamas ir pranešimas dėl masinio stebėjimo, bet jūs labai puikiai apibendrinote svarbiausius dalykus. Žinau, kad kolegos nori pateikti pastabų ir galbūt klausimų, jeigu sutiktumėte juos atsakyti. Penki kolegos nori paprašė žodžio, ar dar kas nors norėtų kalbėti. Jei ne, tai tada apsiribosime penkiais kolegomis. Prašau neviršti vieno ar dvi, vienos ar dviejų minučių. Pone Holmaier. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, profesorio Būdė. Aš norėčiau padėkoti už jūsų pranešimą ir už pastangas inicijuoti diskusijas. Aš kritiškai vertinu tokią skaitmininės pagrindinių teisių hartijos idėją, kadangi mes turime pagrindinių teisių hartiją ir manyčiau, kad skaitmeninius klausimus reikėtų įtraukti į šios hartijos taikymos rytį, puikiai suprasdami, kad atsiranda klausimų, apie kuriuos mes nenumanėme ir nesitikėjome, kad jų iškils. Pavyzdžiui, orumas, e, e, duomenų apsauga, konfidencialumas. Tai yra esminiai klausimai. Tačiau reikėtų nepamiršti tų taip vadinamų big data tai yra tų plataus masto duomenų, kaip mes elgsimės su tais duomenimis. Žinoma, pasaulis džiaugiasi, kad mes imamės tuos temos ir kai kas galbūt tikisi turėti iš tos diskusijos kokiu nors pranašumą rinkoje. Svarbiausia, kad mes galėtume savo vertybės apginti globalių mastų ir kad uh, neįsigaliotų tie, kurie dabar valdo tuos plataus masto duomenis ir prieš juos labai sunku ką nors prieš pastatyti. Taigi mes ėmėmės įvairiausių pastangų prieš tuos, reguliuoti tų veiklą, kurie valdo duomenis, tačiau po to, kai mes ėmėmės tam tikrų žingsnių, iš karto atsirado Facebookas. Dabar norėčiau grįžti prie špygelio informacijos apie tai, kaip per Facebooką, pavyzdžiui, lengva manipuliuoti gyventojų nuomonėmis. Tiesiog per keletą valandų galima patį mėgiamiausią žmogų, politiką padaryti pačiu nemėgstamiausiu. Taip atsitiko, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi, kaip mes e, atsižvelgsime į tuos procesus? Norėčiau nu, išklausyti jūsų nuomonės. Pane <laughs> uh, Sipelė. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau prisijungti prie kolegės, kuris sakė, kad skaitmeninės pagrindinės teisės mums nėra ta tokia skausminga tema, kadangi mes turime pagrindinių teisių apsaugos sistemą, tai mums yra visiškai nesvarbu, kokiame pasaulyje, biure ar skaitminėje pasaulyje aš norėčiau, kad mano teisės būtų apgintos. Tiesiog aš nenorėčiau, kad į mano būtą nesiverštų kokios nors valstybės tarnybos ir nenorėčiau, kad nepilotuojami lėktuvėliai skraidytų palie mano langus ir taip pažeistų mano privačią erdvę. Taigi tuos dalykus reikia reguliuoti. Pirmininkas Šulcas teisingai kalbėdamas pasakė, kad reikia atsižvelgti į naujus iššūkius kylančius iš skaitmeninių procesų ir ko gero reikės atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie atsiranda, kurių mes nepažinome ir į tai, kad šitų teisių apreptis yra daug didesnė negu iki šiol. Jeigu vaikas, pavyzdžiui, prie jo yra priekabiaujama mokykloje ar gatvėje, kita vertus situacija pasikeičia, kai tai vyksta Facebook'e ir kai žmonės vienas kito nepažįstam ir kai tas priekabiavimas įgyja didžiausią mastą, kurio mes negalime žvelgti, kurio negalima kontroliuoti, tuomet bet koks bandymas yra naudingas pradėti visuomenės dialogą atkreipti dėmesį į tai, kokį sprendimą priimti, siekdami sureguliuoti skaitmeninės teisės. Tačiau susidurime su svarbiausiu aspektu - asmens privataus gyvenimo apsauga. Nesvarbu, kokie duomenys bebūtų renkami, skambinant uh, uh, dalyvaujant socialiniuose tinkluose, e, būnant internete, yra kaupiami duomenys, kurie gali mane netiesiogiai nukreipti į baudžiamąjį procesą prieš mane, man to nesuvokant ir nesuprantant. Taigi reikėtų iš tą tekstą įtraukti nuostatą, kad reikia ginti asmens duomenis, ir kad šitie duomenys apie asmenį būtų renkami tik minimaliai ir nurodant ypatingai svarbų tikslą, svarbę paskirtį. Nemanyčiau, kad reikalinga nauja pagrindinių teisių hartija. Pritariu, kad reikalinga diskusija apie galimybės, bet ir apie pavojus, bei ir apie galimą piknaudžiavimą mūsų asmens duomenimis. Please. Ačiū, Janas Albrechtas. Uh... Ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus, kurie mano nuomonė labai svarbu šiame procese. Tai taip pat tai yra dalis to, apie ką buvo kalbėta autorių grupėje. Manau, kad tai pasiūlymai dėl diskusijų, kurios turėtų mūsų laukti ateityje, turėtumėm pasigilinti labiau, kaip būtų galima įgyvendinti jau turimas skaitinės pagrindinės teisės skaitminėje aplinkoje, taip pat kaip tai būtų galima sustiprinti. Galbūt galvojant apie papildomas pagrindinės teisės arba galvojant apie papildomus uh, paaiškinimus, išaiškinimus jau egzistuojančių pagrindinių teisų kad e, šią e, sąrangą būtų galima geriau pritaikyti skaitmeniam amžiui. Taip pat aš manau, kad e, absoliučiai būtina, kad šio, šios diskusijos vykstų nacionalinėse parlamentuose, Europos parlamente, aišku, tai yra Vokietijos fondo iniciatyva, tačiau dabar labai svarbu, kad šitos diskusijos persikeltų ir į kitus viešosius debatus Europoje. Aišku, tai e, neįvyks per naktį, nepritaikysime ir nepakeisime savo pagrindinių teisų ar pagrindinių e, įstatymų, nepritaikysime to prie skaitminės realybės, tačiau galbūt e, gal, galvojant apie naują susitarimą dėl sutarčių, galbūt tai bus po penkerių, septynerių metų ir tie, kas užsiims tais pakeitimais, turės na, atsižvelgti į tai, kad reikia pagrindinės teisės pritaikyti prie skaitmeninio amžiaus, tai reiškia, kad reikės papildomų teisų, galbūt sustiprinti kai kurias pagrindinės teisės atsižvelgiant į skaitmeninės aplinkos poreikius ir galiausiai aš manau, kad būtų labai gerai, kad ši iniciatyva būtų plėtojama. Aš manau, kad tai, kad turime dabar projektą ant stalo, galima kalbėti apie tai, kokie galimi sprendimai tų labai neiškių ore tvyrančių iššūkių, nes e, dabar jau reikia e, labiau įsigilinti į detalės, kalbėti konkrečiau, o ne kalbėti vien tik tai skambiom frazėm. O, e, o tai labai dažnai pasitaiko. Ačiū, Barbara. Ačiū pirmininkui Šulcui, ačiū ir profesoriai Budė. Džiaugiuosi E, tuo, kad teikiamas pasiūlymas dėl tokios hartijos. Mano supratimu, to reikia. Interneto pasaulis turi būti traktuojamas kaip bendras, bendras turtas. Ir tai yra susijęs su įvairiausiom teisėm, kaip, pažiūrėjau, teisė būti pamirštam, anonimiškumas, skaitmenės teisės. Uh, Žvelgiu jūsų parengtą hartijos projektą ir bandau jį palyginti su panašia kita hartija. Esu tikra, ponia Būda, jūs jas susipažinęs. Tai yra interneto teisų hartija, kuriai parlamentas pritartė 15 Liepą. Pabandžiau palyginti tas dvi hartijas, žinoma, jūs iški intriguojantį yra, bet e, čia yra pora dalykų. kurios vertėtų įtraukti jūsų hartiją. Įžangoje yra minimi iššūkiai ir grėsmės. Taip pat, e, ponia Būda, norėčiau atkreipti dėmesį į esminės galimybės. Uh, Ir antra, galbūt neakcentuočiau tiek grėsmių, bet e, įtraukčiau tai į pačią dėstomąją dalį, kur kalbama apie tai, ką reikėtų daryti e, tuomet, e, kaip naudžiaujama saviriškos laisvė, kaip pažeidžiamos tos teisės. Tai ir toliau galbūt Jeigu e, paminėčiau 15 straipsnį skaitminę atskirtį, tai e, galbūt reikėtų minėti socialinės teisės ir e, kaip yra sunku prisijungti prie skaitminio pasaulio mažiau įsivyšiusiems regionams. Taip reikėtų paminėti vyresnius žmonės, socialiniai e, marginalizuotus žmonės, kurie galbūt netaip lengvai gali įsilieti į skaitmeninį pasaulį. Ir e, taip pat norėčiau, e, kad būtų paminėta saugumas ir sauga. Iš tiesų būtų labai gerai, jei jūs čia paminėtumėt tai, kad teisėsaugos institucijos neturi, neturi prieigos prie privačių domenų, tai reikėtų užtikrinti tam tikras išimtis. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomas esminių teisinių principų. Be to, dar pridurčiau, kad uh, išimtis turėtų būti galimos tuomet, e, kai tam sutikima duona kompetitingos teisinės institucijos. Ir e, čia norėčiau paminėti italų hartę renktą profesorių stuotą dėl šešto, septinto straipsnių. Čia kalbama apie e, profilių algoritmą. Labai teisingai pažymėjote, kad uh, E, profilius galima kurti tik tai laikantis e, įstatymo. Aš pridurčiau, kad profilių e, kūrimas būtų galimas atsižvelgiant į prieštaravimus tų, kurių profiliai rengiami. Taip, kad asmenys galėtų kontroliuoti savo tapatybę. Toliau duomenų apsauga, duomenų nepriklausomumas, jūs čia kalbate apie tai, kad e, reikalingas vartotojo sutikimas. Sutikimas, kad būtų tvarkomi jo duomenis. Jei pažvelgtumėm į Italijos e, hartiją ir tai svarbu, tai šis sutikimas e, gali būti atsimtas, jis nėra nuolatinis jį turi būti galima atsimti. Italijos hartijoje yra dar įdomių dalykų. Sutikimas negali būti teisinės pagrindas duomenims tvarkyti. Ir paskutinis dalykas, jei nėra galių pusiausviros, kalbant apie suinteresuotą šalį ir duomenės tvarkančią instituciją, taip pat į tai reikėtų atsižvelgti. Daug ką dar galėčiau paminėti, bet laiko nebėra. Na, o, iš tiesų, įsigilinote, jums reikėtų diskutuoti su na, profesoriu Būdė, turbūt labai ačiū. Josef Weidenholzer. Ačiū pirmininkė, aš pritariu šiai iniciatyvai kadangi manau, jog e, svarbu atsižvelgti į tų žmonių lūkesčius, kuriems mes atstovaujame. Ir mes turime reaguoti į diskusijas, kurios vyksta už parlamento ribų. Taigi aš vis dėlto pasisakyčiau už tai, kad būtų numatyta daugiau laiko išplėtoti šitą dialogą. Aš pritariu šiai idėjai, kadangi mūsų komiteto išvadose mes e, pareikalavome kažko panašaus. Pirmininkas Morajas visada vadovavosi panašia nuostata ir manė, kad tai būtų labai naudinga visiems piliečiams iniciatyva Pagrindinių teisų hartijoje yra tam tikrų nuostatų, kurios jau yra pasenusios arba nebėra tokios aktualios, todėl reikėtų pagalvoti, kaip 7, 8, 11 straipsnio nuostatas patobulinti. Nenorėčiau jų visų komentuoti, tačiau aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes turėtume mm, atšviežinti savo požiūrį, tuo labiau, kad susitarus dėl bendrų struktūrų nebūtinai sukursime kam nors privalumų pranašumų rinkoje. Iš tikrųjų, mes dėrėdamėsi su Junktinėmis Amerikos valstybėmis dėl duomenų apsaugos teisės akto, manyčiau, kad sukūrėme pakankamai tvarius pagrindus toliau plėtoti teisės nuostatą siekiant apginti skaitmeninius duomenis. Mm. Algoritmai apriboja žmogaus teisės ir laisvės. Todėl reikėtų pagalvoti ir apie pasirinkimo teisės užtikrinimą Iš tikrųjų, rinka reikalauja, kad būtų pateikta išsami informacija apie rinkos pasiūlą. Iš tikrųjų, aš negaliu gyventi e, už stiklo sienos ir tiesiog nematyti realybės, kuri yra anapus mūsų veiklos srities. Taigi visus šiuos naujus procesus turime aptarti nuodugniai, Spinelį paminėjo kai kuriuos e, Italijos teisės aspektus, o mes, manyčiau, galėtume ir juos atsižvelgti, tačiau dalyvaujandami Europos masto diskusijoje ir tiesiog pabandyti surasti europinį vardiklį aptariančių tą temą. Thank you very much, Joe. And as you implied, um, we could have had a full-blown debate on this. Ačiū. Na, galėjome renkti visą, akivaizdu, kad galėjome renkti visapusišką diskusiją, išsame diskusiją šio klausimu. Ir mm, Martinas iš koordinatorių girdėjo, kiek mes esame daug nuveikę. Paprašysiu dabar profesoriaus būdę atsakyti į pastabas, bet e, prašau kalbėti nedaugiau kaip penkias minutės, o po to paprašysime pono Šulco padaryti išvadas. Žodis profesoriui. Mielai pakalbėsiu dar kartą apie tris aspektus ir juos išryškinsiu. Kodėl tai neturėtų būti baime keliantis dokumentas? Jį reikėtų vertinti kaip laisvės užtikrinti dokumentą. Žinoma, mes turime išsamių duomenų ir mes turime įvairiausių pasirenkamų duomenų ir techninių duomenų rinkinius. Tačiau iš pirmo žvilgsnio kyla klausimas susijęs ne su reglamentavimu, bet pirmiausia kyla klausimas, kas vyksta su mumis ir aplink mus. Ir tik tai po to, tai supratus, reikėtų pereiti prie reguliavimo etapo. Taigi supratimas, suvokimas ir reguliavimas yra du susiję dalykai. Tai negalėtų būti vadinama Vokieti, Vokietijos ar Europos problema, tiesiog tai yra globali problema. Tiesiog visi tie dalykai egzistuoja valstybėse narėse, o mums reikėtų tiesiog jas įvardinti pasitelkiant pagalbant europinį vardiklį. Mes turime pagalvoti apie tai, ką reiškia privatumas pasaulyje, išmaniuose procesuose. Tiesiog mes turime padėti susivokti visuomeniai, nes tas viešumas jau tampa tam tikra, e, tam tikru privačiu vienetu. Tai įvardinti yra labai sudėtingas iššūkis. Tai jūs kalbėjote apie muilo burbulus, kuriuose neva mes gyvename, tačiau iš tikrųjų problemos kyla naudojantis įvairiausiamis paslaugomis internete, skaitmenėme pasaulyje ir tai verčia mus galvoti apie teisių įtvirtinimą. Kitas klausimas, ar, ar duomenys nėra bendros vertybės bendro turto reguliavimo sfera. Taip mes būtent su tuo ir susidurėme. Martinai, ačiū. Prieš 22,5 metų šiame komitete parlamente pradėjau dirbti aš. Ir jeigu prisiminčiau, kaip plėtojasi pagrindinių teisių apsauga ir diskusijos šiuo klausimu, be kita ko ir nacionaliniuose parlamentuose, tai ko gero aš, ponė Zipel, jums pritarčiau. Tačiau prieš 22 metus situacija buvo kitokia. Jūs paminėjote apie e, nepilotuojamus e, e skraidyklės, kurios gali atsirasti prie jūsų e, buto lango, arba jūs kalbėjote apie vaikus, kurie yra šantažuojami socialiniuose tinkluose. Tačiau mes dabar susidurime su kitokia situacija. Į kolegų iš Italijos iniciatyva mums puikiai žinoma, Spinelį tikrai nuveikė didžiulį darbą, tačiau mes turime prisiminti, kodėl mes susirinkome būtent čia. Tai yra atstovų rūmai, kurie ratifikuoja pirmiausia sutartis su tarptautiniais partneriais. O šiuo atveju mes kalbame apie plataus masto duomenis. Labai svarbia prekybinę informaciją. Ir žmonės jau net nebesuvokia, kad žmonių duomenys, asmeniai duomenys tampa verslo veiklos objektu. Ir todėl valstybių sąjunga turėtų užtikrinti asmens teisių laikymą išsaugojimą, tačiau mes to padaryti negalime, kadangi procesai yra tokie greiti ir tiesiog tuos procesus vejamės iš paskos. Pavyzdžiui, jeigu pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas bankų srityje. Šitas susitarimas buvo sustabdytas parlamento iniciatyva kadangi nebuvo pakankamai teisių užtikrinimo garantijų. Taigi panašią sutartį su Junktinėmis Amerikos valstybėmis mes užblokavome. Todėl mes pirmą turime pagalvoti apie diskusijas, kurios persikeltų į aukštesnį lygį negu nacionalinį lygį Kolega minėjo, kad diskusijos Vokietijoje yra nepakankamas, reikia jas pakelti į aukštesnį europinį lygį. Kitas dalykas, reikėtų apsispręsti, ar mums to reikia. Pone Holmeier sakė, kad mes tiesiog e, čia privatus asmenys tiesiog susirinko ir suformulavo tokios hartijos idėją. Šitas procesas vyko vienerius metus. Visi dalyvavę tos darbo grupės veikloje labai labai gerai pasverdavo savo žodžius, ar tai buvo vienas ar kitos pridės ekspertas, ar tai buvo kolega Būdė. Mes labai atsakingai formulavome nuostatas ir galiausiai susitarėme dėl šito pasiūlymo. Todėl prieštarauti kad mums nereikia nieko panašaus, neva tai būtų pakankamai didelis iššūkis suformuluoti tokią hartiją. Aš manyčiau, jeigu taip man, mąstytume, tai mes nieko nepasau, nepasiektume. Kita vertus, reikėtų pasistengti inicijuoti tuos procesus, kurie yra neišvengiami. Taigi reikalinga įtrauki diskusija. Aš norėčiau padėkoti CAIT fondui už iniciatyvą ir esu įsitikinęs, kad į šitą diskusiją reikėtų įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių. Šita diskusija e, turi vykti parlamente, tačiau juo neapsiriboti. Ji turi įtraukti ir plačius visuomenės sluoksnius. Kolega Vaidenholzer teisingai pastebėjo, kad prireiks daugiau laiko. Tiesiog mes jums pristatome šitą pasiūlymo projektą ir suprantame, kad jį išnagrinėti ir aptarti prireiks daug laiko. Pirmininkaujant parlamente aš susidūriau su kaltinimais, kad aš nepakankamai jautriai reaguoju į pasiūlymus e, apginti žmogaus ir pagrindinės teisės. Aš iš tikrųjų nesu parlamente popiežius, kuris e, tiesiog atiduotų savo dušę už duomenų apsaugą. Tiesiog mes čia susidurime su įvairiomis politinėmis nuostatomis, o aš buvau kaltinamas, kad aš esu per daug toksai valstybininkas, per daug socialdemokratas ir taip toliau. Būtent tiems kritikams aš norėčiau padėkoti, kadangi mes diskutuodami šiais klausimais pastraisiais metais dėl pagrindinių teisių apsaugos skaitinėme pasaulyje, esame pakankamai atsilikę. Nors tos skaitmeninės temos, tie procesai tiesiog yra persmelkę mūsų gyvenimą. Kartais netgi sunku atskirti, kas dar yra skaitmeninė technologija, kas yra analoginė technologija. Ir aš džiaugiuosi, kad CAIT fonde man teko dalyvauti diskusijoje, dalyvauti šios grupės veikloje. Ir baigdamas norėčiau atsakyti kolegai Vaidenholcui ir pasakyti, kad ta iniciatyva kilo Vokietijoje, Vokietijos Bundestage, tačiau kartu tikiuosi, kad ir mūsų parlamento atstovai dalyvaus plėtojančią temą. Dėkoju. Um, dėkoju Martinai, dėkoju profesoriui Būdą. Na, iš tikrųjų, būtent apie tai kalbėjo ir koordinatoriai, kviesdami jumis į šį e, posėdį. Jie sakė, kad e, ši iniciatyva bus plečiama ir ji visiškai atitinka mūsų komiteto darbo krypti. Ir nežinau, kodėl e, kartais sakoma, kad jūsų nedomina duomenų klausimai, bet jūs tikrai savo pirmininkavimo metu demonstravote didelį susidomėjimą šiais klausimais. Ačiū ir mes toliau e, tęsime tą darbą, kurį jūs pristatėte. Colleagues, we can move um, straight to the next item. We're... Kolegos, galime pereiti iš karto prie kito punkto. Šiek tiek atsiliekame nuo darbų grafiko. Penktas punktas. Kaip žinote, bent kartą per metus mes išklausome komisijos ataskaitų. Na, truputį staptelsiu, kol ponas Riutė ateis ir atsisės. Mm, taigi, kolegos, jeigu esate pasirengę, kartą per metus mes išklausome Europos komisijos ataskaitos apie konkrečius readmisijos susitarimus. Ir dabar kaip tik vėl atėjo laikas. Tokiai ataskaitai turime dvi ataskaitas. Viena yra susijusi su e, jungtinių readmisijos komiteto testinių darbų ir kitas dalykas, kitas klausimas bendras darbas ES ir Afganistano darbas migracijos klausimais. Generalinis direktorius Riutė mums pateiks ataskaitą. Jūs turbūt prisimenate, kad jis įsipareigojo nuolat informuoti parlamentą apie sudarytus readmisijos susitarimus ir ypač kas šešis mėnesius atsiskaityti parlamentui apie tų susitarimų įgyventinimą. Ypač e, akcentuodamas jungtinių readmisijos komitetų darbą. Šie komitetai prižiūri, ar lengva įgyvendinti tuos sutarimus. Lapkričio 14 dieną Libė koordinatoriai susitarė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Įtraukėme klausimą bendras kelias pirmin migracijos klausimais mm, Afganistane ir Europos Sąjungoje. Taigi paprašysime ponoriutę visų pirma padaryti įžangą, po to bus diskusija. Matajas, sveiki atvykę. Ačiū, pirmininkė, klodai, sveiki e, kolegos po tokių aistringų diskusijų apie skaitmeninę darbo tvarkę. Būkštauju, kad e, dabar reikia pereiti prie ataskaitų režimo. Klodai, kaip teisingai pasakėte, mes esame įsipareigoję atsiskaityti jums kas šešis mėnesius apie tai, kaip įgyvendiname redmisijos sutarimai. Pastarai kartą čia lankiausi vasario mėnesį. Ir dabar atėjo laikas vėl pateikti ataskaitą. Visų pirma, keletas bendro pabudžio pastabų. Neteisėtų migrantų gražinimas yra neatsiejama tvaraus migracijos valdymo dalis. Iš tikrųjų, neteisėti migrantai rečiau praranda šeimų santumpas, rečiau mm, mažiau būtų linkę rizikuoti gyvybėmis, leisdamėsi į pavojingą kelionę, jeigu jie būtų sistemingai gražinami į kilmės šalis, savo kilmės šalis. Jūs žinote, kokie yra skaičiai. Dabar maž, tik maždaug 40 procentų visų gražinimo sprendimų yra įgyvendinama. Dauguma e, prieglopšio prašytojų, kurių prašymai atmetami, sugeba pasilikti ES, kartais jie gyvena gana pavojingomis sąlygomis ir dėl to kyla diskusijos dėl e, priekybo žmonėmis, dėl šiolaikinės vergovės ir taip toliau. Kalbant apie gražinimo politiką, jai gyvendinant kyla daugybė kliūčių. Visų pirma, gali susiklostyti tokia situacija, kai teisės aktai, kurie skirti, kurie turi būti naudingi tiems, kuriems skiriama tarpinio apsauga, e, tais aktais piknaudžiaujama. Mes turime tam tikras teisės nuostatas ir valstybių narių administracinę praktiką, kuri yra susijusi su prieglopščio ir gražinimo sistema. Ir dėl tų procedūrų pats procesas gali sulėtėti, E, gali kilti kliūčių gražinimui. Taip pat reikia neužmiršti ir tai, kad už migraciją atsakingos valstybių narių institucijos nepakankai koordinuoja savo veiksmus, taip pat trūksta prieglopščio tarnybų ir trūksta sulaikymo ir uždarų prieimimo centrų. Tokia padėtis Europos Sąjungoje. Kita svarbi kliūtis yra ta, kad praktiškai, norint gražinti dokumentų neturinčius migrantus, o tikrai labai dažnai pasitaiko, kai, e, kad migrantai yra ne, netyčia praradę, bet tyčia sunaikinę e, pasus, tapatybės korteles, turime neteisėtų migrantų, kurie atsisako bendradarbiauti. Ir čia reikia visapusiško kilmės šalies bendradarbiavimo siekiant nustatyti asmenų tapatybę ir išduoti jiems kelionės dokumentus. Tam reikia spartaus ir sklandaus bendradarbiavimo su konsulatais ir su trečiųjų šalių nacionalinėmis institucijomis. Pateiksiu keletą pavyzdžių, rodančių su kokiamis bendradarbiavimo kliūtimis mes susidurėme. Pagal tarptautinę paprotinę teisę kiekviena šalis turi prievolę savo, šali, savo piliečiams grįžti į kilmės šalį. Bet gali būti tokiu atveju, kai yra atsisakoma išduoti kelionės dokumentus arba bandoma žaisti laiku. E, kelionės dokumentai išduodami labai vėlai, kai jau nebežinoma, kai ES institucijos jau nebežino, kur yra neteisėti migrantai. Taip pat yra šalių, kurios atsisako gražinti asmenis užsakomaisiais skrydžiais, specialiais skrydžiais. Kai kurios prašo, kad asmenys būtų gražinami tik nacionalinių avialinių skrydžiais. Taip pat turime konsulatų, kurie e, savo piliečius konsultuoja, supažindina juos su tvarka, kurie jiems leistų ilgiau pasilikti Europos Sąjungoje. Ir būtent e, dėl visų šių priežasčių mes e, stengiamės dėrėti su trečiosiomis šalimis ir stengiame pasitelkti e, teigiamus ir neigiamus svertus, dirbame su valstybėmis narėmis, taip pat ir išorės veiksmų tarnyba, siekdami sukurti išsame koordinavimo sistemą. Ir manau, kad 2016 metais mes vadovaujamės labiau koordinuotų, sistemingesnių ir struk, labiau struktūrizuotų požiūrių, stengiamės atsižvelgti į ES kolektyvinius interesus ir taip pat e, pasitelkti ES išorės ir vidaus politikos svertus. Norėčiau Jums labai aiškiai pasakyti, na, pats klausydamasis savęs, aš kartais e, pagalvoju, kad, na, esu visiškas beširdis. Bet Me, juk mes čia kalbame apie žmonės, kurie perėjo visą procesą, kuriems yra atsaky, atsisakyta suteikti tarptautinę apsaugą, kurie išnaudojo visas nacionalinės procedūras ir dėl kurių, kurių atžvilgių yra priimtas gražinimo sprendimas. Tai visą laiką turėtume turėti galvoje, nes priešingų atveju E, kils painiava, nes dažnai yra painiojami e, pabėgėliai ir neteisėti migrantai. Taigi šiemet mūsų pasirinktas metodas jau davė tam tikrų konkrečių teigiamų rezultatų. Kartu su šalimis partnerėmis mes kovojame su migrantų gabenimu ir priekyba žmonėmis, bet atvirai kalbant, jeigu reiktų pateikti konkrečių skaičių, tai na, tas skaičius ir, ir vėl yra maždaug 40 procentų, kaip ir pernai. Taigi, tai reiškia, kad e, šios politikos poveikis nėra labai didelis. Todėl Readmisija tapo pagrindiniu mūsų prioritetu visose santykiuose su ES partneriais. Norėčiau akcentuoti, kad ne pats readmisijos susitarimo pasirašymas, bet konkretus pagerintas bendradarbiavimas yra patys svarbiausi dalykai. Taigi Tokios buvo mano bendro pobūdžio pastabos, e, kad žinotume bendrą įvairių readmisijos susitarimo, susitarimo kontekstą. Na, neketinu čia kalbėti iki vidurnakčio, e, nors turime 17 readmisijos susitarimų, kurie yra įgyvendinami. Pakalbėsiu apie juos iš eilės. Pradėsiu nuo Turkijos. Bendradarbiavimas su Turkija dėl gražinimo ir readmisijos. E, sustiprėjo pasirašius ES ir Turkijos sustarimą kovo 18 dieną. E, šis sustarimas atitinka pagrindinį savo tikslą, tai yra sužlugdyti vedlių, gabentojų verslo modelį, taip pat sumažinti neteisėtų sienos kirtimų e, iš Turkijos į Graikiją skaičių ir taip pat užkirsti kelią humanitariniai tragedijai, tai yra žmonių mirtims ir dingimams jūroje. Dabar keletą skaičių pasirašius ES ir Turkijos susitarimą. Deja, užfiksavome 63 mirčių 60 ir dingimų atvejus viduržėme jūroje. Tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais mm, plaukdami viduržėmio jūrą, plaukdami tą nedidelį atstumą tarp Turkijos ir, ir Graikijos salų žuvo 490 žmonių. Trečiadienį mes paskelbsime ketvirtą ataskaitą, kurioje bus išsamei pristatyta ES ir Turkijos susitarimo įgyvendinimo pažanga. Ten bus nagrinėjami visi įsipareigojimai, kurie yra išdėstyti tame susitarime. Kalbant apie e, neteisėtų migrantų readmisiją iš e, salų, Turkija noriai bendradarbiauja, nepaisant vasarą kilusių sunkumų po sužlugdyto perversmo. E, iš viso į Turkiją yra gražinta 1187 neteisėti migrantai pagal Turkijos ir Graikijos protokolą, pagal vadinamąją programą vienas prie vieno. Taigi yra iš Turkijos į ES E, valstybės narės perkelta apie 2000 ir tikimasi, kad iki metų pabaigos bus perkelta dar 230 sirų. Iš tikrųjų, gražinamos menų, iš salų gražinamos menų skaičiai tebėra maži, ypač tai lemia tai, kad e, ir reikia nagrinėti labai didelį skaičių prieglopščio prašymų. Ir Graikija dabar padvigubino salose dirbančių ekspertų skaičių. Taip pat e, tikimasi, kad iki metų pabaigos bus priimta ir papildomų specialistų. Ir dar apie ES ir Turkijos susitarimą norėčiau pakalbėti vizų liberalizavimo kontekste buvo padaryta pažanga įgyvendinant redmisijos susitarimą 2016 metais. E, vyko du jungtinio redmisijų komiteto Ir techninio komiteto susitikimai mm, valstybių narių atstovai susitiko su Turkijos institucijomis ir tų susitikimo metu buvo išsamei aptartos kliūtis, e, kas trukdo veiksmingai gyveninti susitarimą. E, readmisija arba prievolė įsipareigojimas atlikti, priimti Turkijos piliečius e, galiojo nuo 2014 metų. Skaičiai yra palyginti nedideli 376. 376 asmenys reikėjo gražinti, Turkija priėmė mažiau nei pusę mm, prašymų, o gražinta maždaug trečdalis e, asmenų, tai yra maždaug šimtas asmenų. E, tokius skaičius turime 2016 metais. Mums vis dar kyla bendradarbiavimo sunkumų, kalbant apie konsulatus, bet apskritai bendradarbiavimo kokybė pagerėjo. Turkija šiuo metu neįgyvendina nuostatų dėl trečiųjų šalių piliečių. Ji sutiko, ankstesnių diskusijų metu ji sutiko įgyvendinti tas nuostatas, kai buvo kalbama apie vizų režimo liberalizavimą, tačiau galutinis ES ir Turkijos e, sustarimo nuostatų įteisinimas, kad jos būtų taikomos ir trečiųjų šalių piliečiams, dabar Turkijos yra labai aiškiai siejamas su visų liberalizavimo procesu mes ir toliau su Turkija plėtojame konstruktyvų dialogą, bet kaip ir sakė e, komisijos narys Avramopulos, vicepirmininkas Timermans, e, galiu pasakyti, kad vizų liberalizavimas, vizų liberalizavimą komisija pasiūlys tik e, tada, kai bus įgyvendinti visi tikslai. Ir dar kalbant apie Turkiją yra svarbus dar vienas elementas, tai yra Bulgarija. Turkija turi dvišalius susitarimus, dvišalių susitarimų pagal Bulgari, su Bulgarija ir pagal tuos susitarimus Turkija įsipareigojo ieškoti praktinių sprendimų kartu su Bulgarija bet dabar galiu pasakyti, kad e, kol kas neturime patenkinamų rezultatų. Taigi tiek apie Turkiją. Toliau Pakistanas. Pakistanas viena svarbiausių šalių ES požiūrių redmisijos kontekste. Pateiksiu kelis skaičius. 15-aisiais labai padaugėjo Pakistano piliečių atvykstančių Europos Sąjungą. Skaičiai yra tokie. E, tūkstančio e, procentų padidėjimas, 43 tūkstančiai nuo sausio iki rūpjūčio, dar 8 tūkstančiai e, nelegalių migrantų kirto ES sieną. Sano ir admisijos sustarimas su Pakistanu galioja nuo 10 metų. Ir jis 14 metais padėjo padidinti prižinomų asmenų skaičių 52 procentais, tačiau iki 15 pabaigos e, tas procentas e, vėl e, krito iki 36 procentų. Ir uh, Iš tiesų, dar reikėtų priminti kontekstą. Vidaus reikalų ministras Pakistano padarė labai neigiamą viešą pareiškimą. E, komisijos narys Avramopolas lankėsi e, Pakistane, vyko du redmisijos komitetų posėdžiai 12 metų lapkričio mėnesį ir reikėtų pasakyti, kad dabar politinės kliūtis turime gyvendinti iš esmės buvo panaikintos, tačiau bendras vaizdas e, na, toli gražu nedėlus. Kai kurios valstybės narės praneša, jog bendradarbiavimas vyksta puikiai, kitos praneša, kad bendradarbiavimas gerėja, tačiau yra tokių, kurios skundžiasi, kad toliau tęsiasi praktiniai sunkumai. Ir per pastaruosius porą e, mėnesių, e, reikės, turime neblogos padėties bendrų važinimo operacijų, jas koordinavo Frontexas, dalyvavo ne viena ES valstybė narė, tačiau kita vertus e, Buvo ne viena situacija, kai valstybės e, narės iš tiesų teikė redmisijos prašymus, tačiau negavo atsakymo iš Pakistano valdžios institucijų. E, mes, aišku, siekiame, kad būtų daugiau prognozuojamumo mūsų santykiuose su Pakistanu ir mes, žinoma, tai teiksime ir e, kito Junktinio redmisijos komiteto sutikime, kuris vyks Bruselėje sausi. Toliau kitas redmisijos sutarimas su karų Balkanais Rusija. Iš tiesų šių sutarimų gyvendinimas vyksta patenkinamai, netgi, netgi labai labai ne, neblogai. 81 procentas ukrainiečių, 60 76 procentai Moldavijos piliečių, 60 procentai Rusijos piliečių. Tokios gražinimo normos yra. 16 jungtinio komiteto sutikimas vyko Liepos mėnesį ir buvo patvirtinta ten geras redmisijos sutarimo gyvendinimas. Ir dabar pradėjome diskutuoti taip pat apie tai, kad būtų galima naudoti elektroninius kanalus redmisijos prašymams teikti Rusijos valdžios institucijom. Ir ketiname kurti bandomąjį projektą. Bandysime naudoti vaizdo konferencijas, kuriuose dalyvaus trys valstybės narės. Iš tiesų, bendradarbiavimas bendrai paėmus neblogas yra, tačiau, žinoma, yra ir uh, keletas politinių elementų, kurie uh, kartais e, na, trukdo, pavyzdžiui, Krime išduoti pasai. Na, ir tokie pavyzdžiai rodo, kad santykiai ne visuomet lengvi. Na, o toliau Gruzija e, vyksta labai efektyvus bendradarbiavimas. Esame sukūrę elektroninę platformą skirtą informacijai keistis tai įgyvendino IOM, Tarptautinė migracijos organizacija. Ir tam tikrą prasme tai tapo modeliu, kaip galima valdyti redmisijos atvejus bylas. Armenija, Azerbaidžianas. Na, e, būtų galima e, geriau dirbti, bet viskas gerėja. Armenija e, turbūt prastesniai patėti kol kas negu Azerbaidžianas. Ir uh, Kalbant apie Vakarų Balkanų šalis, admisijos sutarimų gyvenimas labai netgi tenkinantis yra, gražinimo e, norma su, e, viršyje gerokai ES vidurkį 42 procentų, Albanija 47 procentų ir toliau panašiai. E, dar paminėsiu žalių Žaliojo kišo Respublika, bendradarbiavimas irgi tenkinantis yra. Pirmininkė, žinau, kad norite turbūt mane stabdyti. Nieko sakysiu apie uh, vykstančias darybas dėl redmisijos susitarimo. Norėčiau tik paminėti tiek, kad uh, pradėtos uh, darybos su keturiom šalim - Marokas, Baltarusija, Tunisas ir Nigerija. Uh, tos darybos vyksta. Uh, E, kurios jau gan, gan ilgai, komitetas taip puikiai žino, ir e, dar trejos darybos oficialiai nėra prasidėjusios, taip pat dėl, dėl įvairių priežasčių - Jordanija, Alžyras ir Kinija. Tad e, turbūt tiek pristatant bendrą vaizdą padėties su redmisijos sustarimais ir galbūt dabar būtų galima išgirsti klausimus ir tuomet bandysiu juos atsakyti. Ačiū. Pirmininkė, žinau, kad mūsų nariai turi labai daug patirties šioje srityje, turės konkrečių klausimų. Laiko turime tik tai iki be 15.5, taigi kolegos. Uh, dabar tas metų laikas, kai turime galimybę gauti atsakymus labai svarbiais redmisijos klausimais, tad e, norėčiau jūsų e, paprašyti kalbėti tik porą minučių, iš karto įti prieiko, kad galėtume išgirsti komisijos atsakymus, nes e, taip pat ir ministras turi atvykti pas mus 15.5. Iš tiesų, žodį suteiksiu tą tvarką, kurioje buvo paprašyta žodžio panesipelį ir nedaugiau kaip dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš iš karto pateiksiu klausimus. Pirmasis būtų štai koks. Dar kartą pasakykite, kodėl parlamentas nėra įtrauktas į admisijos sutarčių sudarimą. Ir kitas klausimas, ir kodėl redmisijos sutartys nevadinamos redmisijos sutartimis, turime omenyje susitarimą su Turkija ir taip pat Joint Way Forward Trečias klausimas, kai kalbame apie redmisiją, tai galbūt reikėtų ką nors pasakyti, ar tos e, šitos sutartys yra nukreiptos su, į tos trečiosios šalies piliečius ar kitus piliečius, jeigu tai yra trečiųjų šalių piliečiai, tai kodėl tam tikros e, vargingos valstybės turėtų prisijimti atgal trečiųjų šalių piliečius, tai yra daryti tai, ko mes negalime padaryti. Be to, kalbėdamas apie admisijos sutarčių gyvendinimą, jūs kalbėjote apie sunkumus. Laikantis bendro požiūrio ir admisijos sutartis, ko gero mes turėtume daugiau nuveikti rengdami bendrą požiūrį į tai, ar ir kam suteikti e, prieglopščio prašytojo statusą. Ir paskutinis klausimas, jeigu kam nors nesuteikiamas prieglopstis, tai galbūt yra kokiu nors humanitarnių priežasčių palikti tą asmenį ES teritorijoje. Ar valstybėse narėse nusistovėjo koks nors bendras požiūris, ar jų nuosados vis dėlto skiriasi? Ir paskutinis klausimas - Kinija. Kiek pabėgėlių iš Kinijos atvyksta į Europą? Hulmaja, dėkoju už jūsų informaciją. O aš norėčiau grįžti prie klausimų, kurie kyla diskusijoje dėl to, kaip elgtis su žmonėmis, kurie turi būti gražinami į Pakistaną arba į Afganistaną, valstybės, kuriuose vyksta karo veiksmai. Taigi, kaip atsižvelgiama į tokią situaciją ir kokiu priemonių yra imamasi, kad su tais e, pabėgėliais būtų elgiamasi e, humaniškai. Kitas klausimas, ar tos valstybės, su kuriomis vykdoma readmisija, yra nusiteikusios dirbti su mumis, su komisija, ar yra kokiu nors organizuotų veiksmų, užuomasgų. Ir trečias klausimas, ar nereikėtų uh, kokiu nors konkrečių programų skatinančių integraciją ir tos programos galėtų būti finansuojamos arba susijęjamos su uh, pagalba besivysančiom šalims. Kažkaip reikėtų padėti tiems žmonėms, kuriems reikalinga parama, kurie negali gauti pabėgėlio statuso. Dėl log anarchistinių priežasčių mes negalime tęsti diskusijų. 16.45 yra jau galutinis terminas baigti diskusiją. Mes e, turime svečią, po to balsuosime. Todėl aš norėčiau pirmiausia išklausyti visų klausimų apie redmisiją. Žinoma, negarantuoju, kad išsamei į visus bus atsakyta, tačiau kolega atsakys raštu, jau klausimai bus kokie nors konkretus arba specifiniai. Labai atsiprašau, kad neturime tiek laiko, kiek jūs pageidautumėte. Taigi norėčiau, kad jūs klausimų pateikinėtumėte ne ilgiau kaip vieną minutę. En fait, j'avais plutôt une question pour, sur la, la, la question de. Turiu klausimą apie sustarimą su Afganistanu ir nežinau, ar jūs dabar galės, tu dabar turėčiau e, apie tai kalbėti ar palaukti jūsų pasisakymo to klausimu. Na, Mes kalbame apie susitarimą, kuris turėtų palengventi afganistaniečių e, gražinimą. Kiek aš suprantu, yra 800 tūkstančių afganistaniečių ES, kurie yra neteisėti migrantai. Ir e, reikėtų prisiminti praėjusių metų spalio mėnesį, spalio ketvirtą dieną vykusią e, šalių donorių konferenciją. Ir man labai sunku suderinti tos konferencijos sprendimus ir šitą sutarimą. Ir, e, šiuose susitarimuose patarimas visiškai nedalyvauja. Taigi noriu paklausti jūsų jūs. Teik, gal galėtumėte teikdamas informaciją apie tą susitarimą pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate parlamento vaidmenį šiame procese? Pateiksiu pavyzdį, koks uh, parlamento vaidmuo Ačiū. Vikstram, ačiū, kad atvykote pas mus į mūsų posėdį. Jūs paminėjote redmisijos susitarimus, tačiau jūs paminėjote ir kitus dalykus savo pasisakymą, pavyzdžiui, ES ir Turkijos susitarimą ir jūs sakėte, kad Turkija turi įgyveninti visus reikalavimus, kol jai bus suteiktas vizų liberalizavimas. Jūs kalbate apie sėkmės istoriją, kad tik tai 43 asmenys nuskendo atviroje jūroje lyginant su praėjusiais metais. Ar tai nėra per daug ciniška, kad mes, kad šis, šie metai dar ne, nesibaigė, o jau 6 tūkstančiai asmenų nuskendo viduržėmio jūroje. Egejų jūrą, Egejų jūrą mes uždarėme, tačiau dabar iš Libijos ar Tuniso arba iš Šiaurės Afriko vis tiek plaukia pabėgėliai. Taigi, iš tikrųjų, viduržymių jūra yra tapusi jūra kapinėmis. Ir aš tęsiu tą kartoti. Jūs jau kalbėjote Tačiau norėčiau paklausti, kiek jūs numatote pabėgėlių iš Turkijos, kurie prašys pabėgėlio statuso Europoje. Tiesiog mes nenorime, kad iš Turkijos vyktų laivai, nepriklausomai kas juose būtų, žurnalistai, e, e, aktyvistai, e, LGBT aktyvistai ir taip toliau. Kaip jūs vertinate situaciją? Jag måste säga att... Eh, Björk. Iš tikrųjų, keistas jūsų požiūris. Iš tikrųjų, keista girdėti, kad ES spręsdama e, pabėgėlių klausimus stengiasi kuo daugiau asmenų gražinti į kilmės valstybę. Tačiau kiek ir kokių įrodymų yra, kad ES galėtų ir turėtų teisę gražinti tuos asmenys. Tiesiog e, nukreipiame labai daug energijos visiškai netinkama kryptimi. Tiesiog mes dirbame netoje srityje, kuri yra svarbiausia. Žinoma, mes turime imtis atsakomybės prisijindami į savo šalis pabėgėlius pirmiausia, O kitas dalykas faktas, kad pabėgėlių srautai iš Turkijos nuolat auga ir kad labai svarbu išsaugoti tą susitarimą su Turkija. Tačiau mes nekeliame klausimo, kas atsitinka su asmenimis, kurie gražinami. Pavyzdžiui, Afganistane, kiek turiu žinių, tai susitarimas pavyzdžiui, su Švedija arba e, dėl iš Švedijos gažinamo asmenų neveikia. Kitas dalykas, ar yra informacijos apie tai, kiek asmenų, kurie gražinami lėktuvais, e, žūsta, kiek e, jų dinksta. Kitas dalykas, į Europą atvyksta šeimos ir vaikai, kaip tas deportavimas atsižvelgia į tuos, atsižvelgia, atsižvelgia neslėpia tiems, kurie jau daug metų gyvena Europoje. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Rote. I was planning to... Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Rūtė. Ketinau pasisakyti ilgiau, bet e, dėl laikos tokos dabar tiesiog pasakysiu, kad EKR pritarė e, bendriems veiksmams su Afganistanu ir visoms pastangoms dėl redmisijos. Turiu klausimą apie Somalį. Jūs žinote, kad daugelie valstybių narių somaliečiai yra viena didžiausių arba didžiausia humanitarinių, vadinamųjų humanitarinių imigrantų grupė. Ar yra numatoma renkti dėrybas, ES dėrybas su Somalio vyriausybė dėl somaliečių redmisijos? Pone Veržyje. Ačiū, pirmininkė. Klausiausi, ponio Rūtė, labai susidomėjusi, jūs sakėte, kad nesate beširdis, aš to nebejoju, bet ne apie tai mes kalbame. Aš manau, kad mes kalbame apie tai, kaip, e, kaip įsitikinti, kad ES ir toliau yra gerbiamos teisės. Na, Man atrodo, kad pastarojo meto readmisijos susitarimai yra grindžiami vienu elementu, tai yra kiek piliečių yra e, konkrečioje valstybėje narėje, iš kurios šalies, bet reikia galvoti apie teisės. Jūs sakėte, kad jūs e, stengsitės užtikrinti, kad e, visi, kurie yra gražinami, galėtų pasinaudoti teisų gynimo priemonės. Tačiau kaip jūs taip užtikrinsite? Mes žinome, kad procedūros įvairiose šalise labai smarkiai skiriasi ir mes žinome, kad ir prieglopšio procedūros labai smarkiai skiriasi ir, pavyzdžiui, ir e, asmuo išsiųstas į savo e, kilmės šalį e, yra išsiunčiamas į savo kilmės šalį, remiantis vienos valstybės narės analizę. E, ar tikrai į viską atsižvelgiama. Na, pateiksiu pavyzdį. Prieš keletą dienų Sudano pilietis buvo išsiustas iš Prancūzijos į Sudaną, nors jis nebuvo išnaudojęs visų prieglopšio procedūrų. Tokių pavyzdžių gausėja ir aš. E, noriu paprašyti, kad teisų klausimas taptų vienu pagrindiniu nagrinėjant tokius klausimus. Aš negirdėjau, kad jūs būtumėte apie tai kalbėjęs, nors ir sakėte, kad turite širdį. Pone Sargentinį, prieš pateikdama klausimą noriu suprasti. Buvo numatytos dvi temos. Viena - redmisijos susitarimų įgyvendinimas, ir kita tema bendras kelias pirmin. Ar tos temos iki šiol yra atskiros, nes aš jau girdžiu, kad kolegos kalba ir apie Afganistaną. Na, dabar reikia mums nagrinėti abi temas. Taip, bet mes neišgirdome generalinio direktoriaus pristatymo apie e, mūsų bendrus veiksmus. O aš konkrečiai nagrinėjau šią temą. Aš manau, kad gal geriau būtų atidėti tą klausimą, o nesuplakti viską į vieną. Taip, gerai, dabar sureaguosiu. Pasakysiu oficialiai, neturėsime pakankamai laiko, taigi dabar noriu jūsų paklausti. Mes turime laiko iki 16.45, ilgiau diskutuoti negalime, kadangi turėsime čia priimti ministrą. Ir taip yra, negalime jo atvykimo atidėti dėl logistikos priežasčių. Taip pat vėliau numatytas balsavimas, jo negalime taip pat atidėti. Ir iš tikrųjų ir jūsų atžvilgių, ir Matajas Rūtė atžvilgių visiškai neteisinga būtų skubotai viską aptarti. Todėl siūlau dabar išklausyti visų klausimų. Jis be Afganistano klausimų aš dar norėjau kelti klausimą ir teisės tarnybai dėl susitarimo teisinio pobūdžio. Šie klausimai labai svarbus ir reikia laiko jiems apsvarstyti. Taigi dabar noriu pasiūlyti jums visiems kalbėti po maždaug po pusantros minutės, užduoti visus klausimus. Ir mes jau, aš jau pasikalbėjau su sekretoriatu Ir mes ketiname dar kartą pasikviesti poną Riutę, dėl to labai atsiprašau. Taip pat e, bus atsiusti atsakymai ir raštu. Ir mes kitą kartą vėl grįšime prie abiejų klausimų. Taigi grįšime konkrečiai dar prie Afganistano, taip? Taip, e, ponas Rūtė pristatys šį klausimą. O dabar tiesiog noriu išklausyti visų klausimų, kad bent jau tinkamai būtume išnaudoję šias 45 minutės. Na, žiūriu į sąrašą, yra dar keturi ar penki kolegos, visiems skirsiu po pusantros minutės. Taigi, pirmiausia jūs, o po, baigs ponė Spinelį ir 16.45 nutrauksime šią diskusiją. Ačiū pirmininkė. Dėl Afganistano, tai uh, Turbūt galėčiau pasakyti tą patį. Europos parlamentas pagal sutartį turi teisę kalbėti apie redmisijos sutarimą. Jeigu komisija ir taryba ar kažkuri valstybė narė mano, kad tai nėra oficialus redmisijos sutarimas ir todėl mes neturime to užsimti, tai tai turėtų reikšti, kad reikia atskirų diskusijų šiame metu komitete. Būtent tai ir įvyko. Tad kol kas tiek dėl to. Vienintelis mano klausimas dėl kito dėmesio susitarimo būtų, būtų toks. Pana Rūtė kalbėjo apie susitarimą su Turkija. Šiandien anksčiau vyko neoficialus susitikimas, kalbėjome apie karštasias vadinamasias vietas ir jūsų kolega iš vidaus reikalų direktorato sakė, kad jis labai aiškiai aiškina tą susitarimą su Turkija, kad tie, kas nebėra Graikijos salose, negali grįžti į Turkiją, naudojant vieną su vienu schemą, ar jūs tai paaiškinate taip pat, ar tai yra kažkur tai raštu surašyta. E, aš labai atidžiai stebiu sutarimą su Turkija, bet man tai buvo visiškai nauja. Ir man tai paaiškina, kodėl žmonės e, nenori perkelti pabėgėlių iš salų į kontinentinę dalį. Dėkui. Ačiū. Pakart, pakartosiu, kad pasiūlymą pateiksiu. Uh, Pane Albijol. Ačiū. Na, manau, kad e, tai, ką pristatė generalinis direktorius, gan pavojinga, išskiriame pabėgėlius ir emigrantus, nes iš tiesų e, pabėgėlis turi teisę tarptautinę apsaugą, konvenciją, tačiau tai nereiškia, kad migrantai turėtų būti išsiusti netgi jeigu juos e, vadinsime ekonominiais migrantais, kurie migruoja savanoriškai. Bet e, iš tiesų, ar jeigu bėgama yra nuo skurdo, ar, ar, ar bado, ar, ar tai yra save, savanoriška ir e, deportacija, visiškai atskiras klausimas, nes iš tiesų, jeigu norime nutraukti priekybą žmonėmis, tai reikia kažkokio tai teisėto būdo tam daryti Europoje. Taip turime tai spręsti ne per deportacijas. Turime su Turkija, džiaugiuosi tuo, iš tiesų galbūt ir sumažėjo gėjų jūroje midžių, bet Libijos maršrute viduržėme ir jūs labai daug mirčių yra dalis susitarimo tarp Turkijos. Europos Sąjungos numato tai, kad iš tiesų lemia tai, kad žmonės keliauja pavojingesniais maršrutais. bet e, iš tiesų nedėra to e, siekti, nes mir, mirtis nėra migracijos politikos e, tikslas. Toliau sutarimais tokiam šalim kaip Pakistanas, Afganistanas ir kai kurie žmonės iš tiesų gradin, gražinami yra į vietas, kur vyksta sproginimai. Iš tiesų, ar jūs norite pasakyti, kad Afganistanas saugi šalis, su kuria galima gražinti žmonę? Ačiū, Ana Gomis ponas Rūtė. Iš tiesų pritariu kolegoms, pirmininkui, kurie sakė, kad e, nesuprantama, kodėl taryba ir komisija nustumė Europos parlamentą į šoną gyvenant ar admisijos turimus, ar, ar kaip ten jie vadinasi. Norėčiau paklausti, sakote, kad ES Turkijos sutarimas duoda rezultato, nes e, sužlugdė E, vedvelių verslo e, sistemas. Aš nesenai lankiausi prie Makedonijos, e, Graikijos sienos, bet, iš, bet ir man ten sakė, kad iš tiesų jie uždirba tik tai daugiau, kadangi jie turi vesti žmonės, gabenti žmonės pavangesniais mar, maršrutais. Jūs dar lyginate uh, tai, kiek žmonių nuskendo pernai ir šiais metais Egėje. Iš tiesų, turėčiau pas, priminti, kad žmonių skaičiai visai kitokius ir reikėtų lyginti su to, kas vyksta apskritai viduržėmio ir nes iš tiesų žmonės buvo nukreipti į kitus maršrutus, nes buvo uždarytas Egėjo jūros maršrutas. O kaip su žmonių apsauga ir iš tiesų komisija galėtų paaiškinti man, kodėl kad mano šalis, pavyzdžiui, Portugalija, tokia, tokia atvira priima jezidų pabėgėlius. Mes kalbame apie jezidus, kad jie yra genocido pabėgėliai, o dabar Graikijoje matom žmonės gyvenančius baisiom sąlygom. Daugiau negu 600 užregistruoti jau dabar yra ir iš tiesų nei vienas nebuvo nusiųstas į Portugaliją. Tai kaip su žmonių apsauga? Kai mes žinome, kad Europolas kalba apie tai, kad daugiau negu 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių yra dingę, yra, mes tiesiog siunčiam juos nu, nusikaltelių rankas, nes valstybės narės būtent, būtent tai ir daro. Jei jau yra ES teritorija, gyvena baisom sąlygom, mes tiesiog atiduodame juos į teroristų ir nusikaltelių rankas. Tack, herr ordförande. Pane Vinver. Ačiū. Manau, reikėtų pradėti kalbėti apie gražinimo sutarimus, kalbėti apie tai, kokius žmonės siunčiame atgal, tai prieglopšio prašytojai, kurių paraiškos atmestos e, kartą, kelis kartus. Jie neturi pabėgėlių statuso, kaip tik tai tam ir yra tai susitarimai. Uh, Na, o Dėl Turkijos. Turkija išsiuntė daugiau žmonių, negu priemė atgal. Kalbame apie sutarimų šaldymą. Klausimas yra ta, tuomet, kas bus toliau. Visgi svarbu, kad mes turime tokį sutarimą toliau Afganistano. Klausimas, pasirašėme redmisijos sutarimą su Afganistanu. Švedija yra priemusi daugiau negu 40 tūkstančių prieblašio prašytojų iš Afganistano, o dabar jie atsisako readmisijos, tad įdomu ir sužinoti, koks susitarimas dėl readmisijos tarp ES ir Afganistano, nes kas labai keistai atrodo, nespinėlė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paminėti porą neraminančių dalykų. Pirmiausia, dėl vystomosios pagalbos susitarimo, dėl sąlygo taikomų migracijos rautams. Panas Surutė, nesu tikra, apie ką jūs kalbate, kai kalbate apie tai, kad vyksta geras bendradarbiavimas arba yra tenkinantis rezultatai. Antra. Dėl Europos parlamento nustumimo į šalį vykdant dėrybas. dėl šitų sutarimo į šalį nustumamas, e, nustumamas ne tik tai Europos parlamentas. Daromi pareiškimai apie susitarimus, bet pavyzdžiui, imkime Italiją ir Sudaną. Šis susitarimas buvo visiškai slaptas. Italijos parlamentas uh, neturėjo visiš, visiškai jokios galimybės pareikšti savo nuomonę. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėčiau iš jūsų išgirsti, tai kovo neoficialus dokumentas paskelbtas komisijos. ten yra išvardytos saugios zonos Afganistane, kalbama apie Afganistano stabilizavimą. Aš e, netikiu, kad e, Afganistanas stabilizuojasi. Nemanau, kad tai saugi šalis. Talibanas, e, vadinamoji islamo valstybė, užėmė didžiulės šios valstybės teritorijas 2001-aisiais. Ir dabar Afganistanas yra ta šalis, um, kuri yra antra pagal atvykstančiųjų skaičių po Sirijos. Ačiū. Atsiprašau uh, kolegų, kad tiek mažai laiko svarbiem klausimam. Ir dabar uh, pateiksiu pasiūlymą jums ir ponui Rūtė, mūsų šios dienos svečių uh, visų. Pirma, dėl vienos valandos skirimo šiam klausimui. Galbūt turėtų paka, pakakti to, nors klausimas labai sudėtingus yra, galbūt galėtumėm išskirti bendrą darbą su Afganistanu kaip atskirą, atskirą klausimą darbo atverkėje. Aš aptarsiu tai su ponu Rutė iš karto po šito posėdžio. Pakviesime jį atvykti dar kartą antrai dalį ir po, ir po to galbūt bus galima vykdyti diskusijas dėl pirmosios dalies. Jis galėtų sakyti klausimus. Uh, Na, o per tą laiką galbūt galėsime gauti iš jo atsakymų raštu. E, ir antra, galbūt reikėtų e, skirti daugiau laiko klausimus atsakyti, klausimus tų kolegų, 12 kolegų, kurie kalbėjo toliau dėl e, panas Julijono iškelto klausimo, dėl to taip pat, kas sakė panas Argentinė, pane Gonimės ir kiti, dėl. Um, Afganistano sutarimo klausimo um, norėčiau pasiūlyti štai ką. Galbūt teisės tarnybo galėtų pasigilinti sutarimą, siekiant išsiaiškinti ir atsižvelgta į mūsų galės oficialios funkcijos čia tarsi neturime. Turėtumėm paskatinti taip pat koordinatorius, to išsimti turime dirbti toliau pagal darbo atvarkę. Panas Rūtė teigiamai įvertino pasiūlymą grįžti prie diskusijų dėl antrosios dalies, jeigu kolegos tam pritars. E, tai e, galbūt e, su ponu Rūta būtų galima trumpai aptarti antrą Afganistano klausimų. Ministras jau pakeliu yra pas mus, bet dabar norėčiau pap Gavau ką tik tai informaciją, kad ponas ministras jau atvykęs yra, tai galbūt e, žodis ponui Rūtė baigiamosiam pastabom. Kolegos, ar girdėjote mano pasiūlymą, išgirdote, ar pritarėte? Nepritarėte? Ar nenoriai pritarėte? Gerai. Gerai, e, viską aptarsime su ponu Rūtė, pakeisime jį atgal, ar galbūt norėtume tarti e, porą pigiamųjų žodžių, porą asmeninių dalykų išskirti. Išsakysiu keletą bendrų pastabų, o po to jau iš tikrųjų aptarsime visus klausimus išsameu. Tai padarysime vėliau. Mes visi suprantame, kad reikalingas bendras, holistinis požiūris į migraciją. Aš šiandien dėmesį sutelkiau į redmisijos sutartis, kadangi tai yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos ramščių. Atsiprašau, kad aš e, nepristačiau kitų ramščių, todėl nereikėtų kaltinti komisijos. Tiesiog nereikėtų šokinėti nuo vienos temos prie kitos. Antra. Buvo pasakyta, kad mes, aš ignoruoju tuos žuvusių skaičius, žuvusių, kurie uh, žūsta pakeliui. Iš tikrųjų, aš ne, neignoruoju, iš tikrųjų tai yra baisūs dalykai, tačiau kita vertus aišku, kad šitie srautai link centrinės viduržėmio jūros dalies yra visiškai skirtingi, skiriasi nuo tų, kurie e, vyksta per Egėjo jūrą. Tai reikia turėti omenyje. kiti dalykai turi, turės būti aptarinėjami išsameu, pateiksiu skaičių apie Kiniją, Somalį, galime kalbėti apie įvairius aspektus. Tiesiog dabar norėjau paminėti, kad yra įvairiausių aspektų ir aš tikrai esu pasiryžęs dar kartą atvykti ir pakalbėti apie admisijos politiką apskritai, galbūt atskirai net kaip Afganistaną. Dėkoju. Ačiū kolegai Rutė iš tikrųjų mes aptarsime Afganistano, Afganistano klausimą atskirai ir kuo trumpiau. Dabar skelbiu labai trumpą pertraukėlę ir tuoj perėsime prie kito ir pakėtis klausimą. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin on point seven, which is our exchange of views. Ačiū, kolegos. Dabar pradėsime diskusiją su Bernard Kaznev, Prancūzijos vidaus reikalų ministru. Labai džiaugiuosi, kad jis atvyko čia padiskutuoti su Libė komiteto nariais. Kolegos, kaip žinote, ministras Kaznov e, palaiko labai glaudžius ryšius su šiuo komitetu e, kai vyko dėrybos dėl PNR, jis susitikinėjo su nariais ir skyrė laiko diskusijoms ir su koordinatoriais. Apie tai kalbu todėl, kad jis yra vienas iš tų ministrų, kuris nuolat bendradarbiauja su Europos parlamentu ir bendradarbiauja kontroversiškais klausimais. Ir jis bent jau skyrė laiko šioms diskusijoms, taigi mes tai labai vertiname. O šiandien uh, turėsime galimybę padiskutuoti, kokia yra dabartinė padėtis nagrinėjant tos klausimus. Taip pat turime ir tam tikrą kontekstą. Na, kaip tik šiandien balsuosime dėl direktyvos, dėl kovos su terorizmu. Taip pat turime ir Šengeno sienų kodeksą, kurį, kuris, žinau, ministrė, jūs domina taip pat bevizio režimo stabdymo mechanizmą. Ir, žinoma, nariai kalbėjo ir apie padėtį kalė. E, apie tai Taip pat mes čia diskutavome, taigi ilgas klausimų sąrašas. Mes ir šiame komitete nagrinėjome šios klausimus ir nusprendėme, kad dabar tinkamas laikas su jumis apie tai padiskutuoti. Bet, žinoma, mes turime galvoje ir jūsų labai glaudžius ryšius su kai kuriais šio komiteto nariais. Ačiū, kad atvykote. Na, pirmiausia, skirsiu, skirsime jums maždaug 15 minučių, 15 minučių jūsų pasisakymui, o po to išklausysime narių klausimus. Taigi sveiki atvykę, ačiū, žodis jums. Pirmininkė, komiteto pirmininkė, Europos parlamento vicepirmininkė, e, komitet, e, Libė komiteto vicepirmininkai, ponius ir ponai, na, visų pirma, pirmininkė, noriu padėkoti Jums už tai, kad e, skiriate man laiko šiame komitete. Jau turėjau galimybę keletą kartų lankyti šiame komitete pastaraisiais metais. Visų pirma ir po tragiškų įvykių Prancūzijos sostinėje 2015 metais. Jūs taip pat pasikvietėte mane čia ir mes nagrinėjome daugybę klausimų, kurie ilgą laiką buvo aktualūs. Mes kalbėjome ir apie liberalizavimą, taip pat apie PNR, tai išorės sienų kontrolę. Uh, ir labai džiaugiuosi, kad e, galiu dar kartą ir šiandien padiskutuoti šiais klausimais. Visų pirma, noriu padėkoti visiems e, e, Europos parlamento nariams ir šiame komitete ir kitur už tą solidarumą E, kurį jūs pademonstravote, kai mums buvo smogtas labai didelis e, smūgis 2015 metais, taip pat ir 2016 metų vasarą. Aš čia, žinoma, prisimenu Nicos tragediją. Taip pat e, prisimenu ir dviejų policininkų nužudimą ir dvasininko nužudimą. Taigi keletas dešimtmečių E, e, keletas šimtų žmonių pastaraisiais mėnesiais žuvo Prancūzijoje, taip daugiau ir maždaug 900 buvo sužeista. Ir jie visi nukentėjo tų tragiškų išpolių metu. Mes labai vertinome jūsų paramą ir taip pat labai vertiname tai, kad Europos parlamentas tais klausimais, kurie buvo nagrinėjami Europos institucijose, dėl kurių vyko trilogai, e, kad parlamentas padarė pažangos, nagrinėjant netidėliotinus klausimus. Na, mes turime e, kovoti su terorizmo grėsme, mes susidurime su migrantų, migracijos krize. E, nu, per pastarosius pusantrų metų į ES teritoriją atvyko maždaug 2 milijonai e, migrantų. E, tarp jų yra žmonių bėgančių nuo smurto, nuo persekiojimo, e, žmonės bėga ir nuo skurdo ir atvyksta į ES teritoriją. Ir akivaizdu, kad čia mes susidurėme su dviem problemomis - terorizmo problema ir migracijos problema. Ir mm, tos problemos siejasi ir su e, politiniais E, tikslais, tam tikrais politiniais tikslais ir mes turime būti labai budrus ir stengtis, kad ES išorės sienų apsauga mums užtikrintų pakankamą E, saugumo lygį, kad mes galėtume priimti tuos asmenys, kurie turi teisę čia būti, nes yra persiekėjimų savo šalyse. Taigi mums kyla du iššūkiai - kova su terorizmu ir migracijos krize. Ir mes negalime tenkintis tik kalbomis, deklaracijomis ar rezoliucijomis. Reikia taip pat greitai reaguoti, reikia reaguoti tvirtai ir ryštingai, kad pasiektume konkrečių rezultatų. Reikia įrodyti, kad ES gali veiksmingai reaguoti į tuos iššūkius, kurie kyla mūsų piliečiams. Taigi mes turime kelrodį planą, kurį patvirtino Europos vadovų taryba Bratislavoje ir, ponios ir ponai, tai yra vienintelis kelias, e, kuris mus padės įtikinti e, Europos piliečius, e, tarp kurių yra abejojančių,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 tarp jų yra vis daugiau abejojančių Europos e, Sąjungos e, politiką ir jos, dėl, mes neturime didinti atotrukio tarp Europos Sąjungos ir piliečių. E, taigi Europos Sąjunga turi sugebėti reaguoti į iššūkius ir labai svarbu, kad visos institucijos veiktų iš vien ir jausdamas bendrą atsakomybę reikia glaudaus, nuoširdaus ir skaidraus dialogo tarp tarybos, komisijos ir Europos parlamento. Tas dialogas yra labai svarbus dalykus. Labai svarbu imtis konkrečių priemonių, kurios yra tvirtinamos bendro sprendimo tvirtinimo procedūra. Taip pat reikia dialogo, kuris yra numatytas sutartyje. Ir tas dialogas mums padėjo suformuoti labiau subalansuotą politiką. Aš, būdamas vidaus reikalų ministru, e, Taip pat e, siekiu to tarp institucinio dialogo, labai svarbu, kad vyktų e, tiesioginis dialogas ir kad ES institucijos bendradarbiautų, kaip bendradarbiavo dabar ir kaip buvo bendradarbiavimo 2015 m. vasario mėnesį. Kalbant apie e, netidėliotiną būtinybę reaguoti, aš e, matydamas tos sudėtingus klausimus, kuriuos turime nagrinėti, galiu Jūs patikinti, kad visiškai tikiu institucijų gebėjimu reaguoti į iššūkius. Jos jau padarė didelės pažangos, mes jau pasiekėme svarbių rezultatų per pastaruosius 18 mėnesių ir dėl to noriu padėkoti ir Europos parlamentui už tai, kad jis aktyviai dalyvavo, ypač dėkoju jūsų komitetui e, už pirmuosius e, rezultatus, kurie buvo pasiekti. Na, visų būtina dabar užtikrinti ES išorės sienų saugumą. Labai svarbu apsisaugoti nuo terorizmo grėsmės ir e, valdyti augančius migrantų srautus, kurie tikrai nemažės e, artimiausiais mėnesiais. Na, jeigu pažvelgtume į išorę, pamatytume, kad šiuo žiemos laikotarpiu vyksta tam tikrie struktūriniai e, procesai Ir mm, jeigu norime užtikrinti e, laisvą judėjimą ES viduje, būtina užtikrinti e, tvirtą ES išorės sienų kontrolę. Ta kontrolė turi būti tinkamai organizuojama. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes praėjusiais metais sudarėme, e, susidarėme dėl direktyvos, dėl keleivių duomenų įrašo registravimo. E, Aš prisimenu, kad e, kai lankiausi 15 metų vasario mėnesį jūsų komitete, buvo reiškiama daug abejonių, daug įtarimų dėl PNR. Kai kurie parlamento nariai mane, kad Europos PNR sistema užtikrins e, E, saugumą, jeigu tai taikys visos e, ir kitos šalis, tačiau buvo reiškiamas susirūpinimas dėl duomen, asmens duomenų apsaugos. Aš manau, kad rastas sprendimas yra geras ir dabar visos, svarbu, kad visos valstybės narės įgyvendintų PNR sistemą, atsižvelgdamos į tuos tikslus, kurie buvo nustatyti e, nuostatose dėl PN, PNR. E, taigi mes esame e, numatę, kaip veiksmingai įgyvendinti tas priemonės, tačiau e, norime, kad e, ir būtų galvojama apie tam tikrus variantus ir dėl e, ES viduje vykdomų ir užsakomųjų skrydžių. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra Frontex e, e, įgyvendinimas, e, stiprinimas. O kalbant apie kodeksą, šiai agentūrai turi būti su, su, pateikta naujų išteklių. Ta agentūra jau pasiekė gerų rezultatų. Prancūzija svariai prisideda prie Frontex veiklos mes skiriame 70 e, darbuotojų į Frontex ir e, aš jau ne kartą pasisakiau šią temą ir sakiau, kad e, Prancūzija pageidauja, kad būtų surenktos tos agentūros pratybos. Aš manau, kad labai svarbu, kad tos pratybos įvyktų kaip galima greičiau. Reikia žiūrėti, kokiu išteklių turime, kokie yra valstybių narių įnašai. Manau, kad visa tai m, mm, turėtų mums padėti užtikrinti veiksmingą sienų kontrolę. Taigi Frontexas, PNR ir trečia tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai yra Šengeno kodekso peržiūra ir e, ES išorės sienų sisteminga kontrolė. E, Kaip žinote, mes jau daugiau nei metus prašome stiprinti kontrolę, ypač to reikalavimą po 2015 metų išpolių. Ir e, svarbu, kad sustiprinta kontrolė išliktų, kol to reikalauja saugumo e, situacija. Taip pat reikia neužmiršti ir migrant, migracijos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad valstybėms narėms yra suteikta galimybė e, sugražinti sienų kontrolę esant išskirtinėms aplinkybėms. Vis dėlto e, reikia suprasti, kad e, saugumo padėtis smarkiai e, pasikeitė ir ta sisteminga e, Mm, sisteminė sienų kontrolė yra labai svarbi ir aš labai norėčiau, kad iki metų pabaigos būtų sutarta dėl atitinkamo teksto. Ir tos, ir mes norime, kad būtų imtasi tam tikrų priemonių, tarp jų norėčiau paminėti mm, tam tikras pozityves priemonės, bet mm, taip pat reikėtų pasakyti, kad numatomos naujos priemonės tikrai nepadės mums sustvarkyti su tą situaciją, su kuria dabar susidurėme. Taigi reikia dirbti sparčiau. E, Prancūzija daro viską, kad e, reagu, tinkamai reaguotų į imigrantų srautus. Saugumo klausimų e, Prancūzijos vyriausybė per pastarosius pusantrų metų imasi labai griežtų priemonių. Mes stipriname ir savo žvalgybos tarnybas Mes e, maždaug 20 procentų biudžeto skiriame e, naujų teisės aktų prieimimui. E, mes taip pat, pat patvirtinome, prieėmėme Prancūzijos žvalgybos įstatymą. Jis suteiks mums galimybę kontroliuoti teroristus ir taip pat yra numatoma, kaip panaudoti techninės žvalgybos priemonės. Mes taip pat tikimės e, e, turėti galimybę e, blokuoti ir tam tikras interneto svetainės. Čia mums reikia bendradarbiauti su JAV tarnybomis, kad panaikintume tas svetainės, kurios propaguoja terorizmą. 2016 metais mes ėmėmės tam tikrų priemonių ir policijos struktūrose siekdami užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. Ir aš, žinoma, nenoriu dabar kalbėti apie nepaprastąją padėtį. Aš žinau, kad šiam komitetui kyla klausimų. Nepaprastoji padėtis yra paskelbta tam, kad e, būtų galima imtis policijos ir administracinių priemonių. Na, čia daugiausia kalbame apie kratas, apie administracinės kratas ir kratas e, nam namuose. E, visą tai atliekama e, labai griežtai kontroliuojant administraciniams teisėjams. Tai e, yra e, specialūs teisėjai Prancūzijoje įsitraukia tada, kai kyla grėsmė pagrindiniams laisvėms. Ir buvo priimta tam tikrų svarbių teismo sprendimų prieš keletą metų, turiu galvoje ir Benjamin bylą, ir e, buvo reiškiamos abejonės dėl e, nepaprastosios padėties, bet m, tai nereiškia, kad priimti sprendimai yra blogi, tiesiog tai rodo, kad e, reikalinga griežta jų kontrolė. Ir priemonės, kurių buvo imtasi, suteikė galimybę mums konfiskuoti nemažai ginklų. E, ir taip pat atlikdami administracinės kratas mes e, sugebėjome aptikti nemažai e, ginklų. Ir toliau e, dėl migracijos krizės. Aš jau apie tai užsiminiau, kalbėdamas apie sienų kontrolę, kuri, kurios mes ėmėmės. Ir dar norėčiau paminėti keletą uh, E, sprendimų, kuriuos priėmėme Prancūzijoje. Taigi, e, žinau, kad kilo daug klausimų dėl kalė stovyklos, e, ten buvo atlikti tam tikri veiksmai ir aš dabar apie tai pakalbėsiu. Na, visų pirma, prieglopščio politika. Mūsų nuomonė, jeigu mes norime. E, E, priimti tuos asmenys Prancūzijoje, kurie turi teisę į prieglopsti, nes juk mes mm, norime suteikti apsaugą tam tikriems asmenims. Tai reiškia, kad e, tuos asmenys, kurie neturi tokios teisės, mes turime gražinti. Taigi mes e, stengiamės nagrinėti prieglopšio prašytojų prašymus. Taip pat teikiame humanitarinę ir kitokią pagalbą. Ir Mes tengiame sukurti tinkamas apgyvendinimo sąlygas, kad um, administracinis prašymų nagrinėjimas vyktų humaniškomis e, sąlygomis ir atsižvelgianti pagrindinius principus. Taigi mes e, smarkiai padidinome savo institucijų darbuotojų E, skaičių ir prieglopščio nagrinėjimo terminas nuo 24 mėnesių sumažėjo, trumpėjo iki 14 mėnesių. Mm, mes taip pat e, sustiprinome, e, sustiprinome prieimimo centrų pajėgumus ir be papildomų darbuotojų mes taip pat įgyvendiname ir netidėliotino apgyvendinimo politiką ir mes sustiprinome savo administracinius gebėjimus, paspartinome prie, prieglupščių prašymų nagrinėjimą ir stengiamės sukurti humani, humaniškas sąlygas. Buvo tam tikrų diskusijų Prancūzijoje dėl padėties pasienyje, buvo kalbama apie mm, sienų kontrolę ir mes mm, Mes tengiamės numatyti subalansuotą e, politiką, kad galėtume priimti kaip galima e, daugiau asmenų. Ir dabar perinu prie kalė. Kalė e, jau keletą dešimtmečių buvo susitelkę migrantai, jų, buvo, jų E, buvo ir kit, jų koncentracija buvo stebim ir kitose vietose, taigi čia e, kalbame apie migrantus, e, tarp kurių 80 procentų prašo apsaugos ir mes stengiamės suardyti žmonių kontraband, kontrabandininkų vedlių E, tinklus. Mes taip pat išardėme tai stovyklas. Šiuo metu kalė turime nemažai mobiliųjų ir policijos e, būrių, kurie mus padeda kovoti su vedlių tinklais. Mm. Toje stovykloje yra daug asmenų norinčių patekti į Junktinę karalystę, jie sumokėjo daug pinigų, vedliams, kontrabandininkams, bet negali patekti į Junktinę karalystę. Mes e, buvome pasirašę sustarimą, kurios tengiamės atgrasyti migrantus, e, kad jie nevyktų į Junktinę karalystę. Pasirašę susitarimus mes juos įgyvendiname. Taigi, nusprendėme, paraginti tuos asmenys prašyti prieglopščio Prancūzijoje, kad jie neatsidurtų e, kontrabandininkų rankose. Ir kai buvo primtas tas sprendimas, mes nenorėjome, kad tie asmenys liktų kalė, mes norėjome juos perkelti į kitus centrus e, su tinkamomis, kur buvo sukurtos tinkamos gyvenimo sąlygos. Todėl mes ir nusprendėme išardyti stovyklas kalė ir asmenys perkelti kitur turėjai. Taigi yra 13 tūkstančių žmonių, kurie dabar yra apgyvendinti kitur, įskaitant 2000 nelidimų nepilnamečių, kurių prašymus šiuo metu nagrinėja Junktinė karalystė. Ir kai kurie iš tų asmenų galės patekti į Junktinę karalystę pagal Dubrino reglamentą. Taigi mm, turime 13 tūkstančių asmenų e, centruose Ir e, turime maždaug 11 tūkstančių prieglopščio prašymų atmetus tos 2 tūkstančius nelimų nepilnamečių. Ir mes kreip, kreipiamės į e, Junktinę karalystę. Mes e, tos asmenys norime priimti Prancūzijoje, o iš tų 2000 nelydimų nepilnamečių. Nemažai jų, jų turės pasirūpinti Junktinės karalystės institucijos. Taip pat aš norėčiau padėkoti Airijos, e, Airijai ir Airijos parlamentui. E, nors Airija ir nebuvo, net neprivalėjo nieko įsipareigoti, ji vis dėlto sutiko priimti 200 nedidimų nepilnamečių per artimiausius mėnesius. Ir Dar noriu priminti, kas vyksta Graikijoje ir priminti perkelimo procesą. Prancūzija labai džiaugiasi, kad perkelimo procesas e, veikia. Mes buvome viena pirmųjų e, šalių, kuri prisidėjo prie to mechanizmo. Mes priėmėme maždaug du trečdalius e, migrantų iš migrantų paskirstimo centrų. Manau, kad tai yra Europos solidarumo pavyzdys pateiksiu keletą, e, keletą mm, skaičių. Mes su, e, sukūrėme 4 tūkstančius e, vietų, prieimimo vietų ir daugiau nei 30 procentų mm, asmenų iš Graikijos buvo perkelti į Prancūziją. Ir mes ir toliau tęsime šį darbą. Ir Dar norėčiau perėti prie keleto kitų temų. Visų pirma, vizos. E, dėl vizų liberalizavimo, jeigu nebus numatyta nuostata dėl saugiklių, tai ta politika bus plėtojama be jokios kontrolės ir jeigu ta politika bus plėtojama be kontrolės, tai kils abejonių dėl e, laisvo asmenų judėjimo. Taigi mes labai, mes sieksime, kad e, E, būtų nustatyti saugikliai, nustatant e, vizų liberalizavimo režimą tom šalims, kurios to prašo. Mes taip pat e, Mes taip pat pasisakome už LPS sistemą ir taip pat reikėtų užtikrinti kontrolę. Jeigu bus nekontroliuojamas judėjimas per sieną, tai e, nukenties mūsų saugumas ir taip pat e, kils abejonių ir piliečiams e, dėl tos politikos, dėl laisvo judėjimo politikos, kurią mes įgyvendiname jau daugelį metų. Toliau Kitas dalykas dėl kovos su terorizmu. Aš labai norėčiau, kad būtų susitarta dėl direktyvos, dėl ginklų. Aš mm, stebėjau, kaip vyksta diskusijos IMKO e, komitete. E, mano nuomonė, e, nuostatos dėl pusiau automatinių ginklų yra per daug lankščios ir per daug liberalios, turint galvoje pavojų, kurį kelia tie ginklai ir tai, kaip jos gali panaudoti teroristai. Um Taip pat um, je, jeigu um, yra teikiamas motyvas, kad piliečiai gali naudoti šios ginklus, gyvyginai kyla klausimas dėl tų e, ginklų platinimo. Na, aš galėčiau tęsti, bet manau, kad turite nemažai klausimų. Manau, kad būtų labai naudinga mums visiems kartu diskutuoti. Much, um, the... Ačiū, ačiū už uh, tokią pristatytų klausimų įvairovę. Ačiū, kad atvykote. Uh, tiesą sakant, visi dalyvaujančių narių turi uh, klausimų. Noriu pasitikrinti, ar visi paprašė žodžio. Uh, Norėčiau e, įspėti, kad klausimų turėsime apie 13-14 ir e, kolegos visi buvo įtraukti į kalbėtojų sąrašą, bet e, prašau nekalbėti ilgiau kaip vieną minutę, apie vieną minutę kalbėti, o po to suteiksime galimybę ministrui atsakyti. Uh, Na, jeigu iš tiesų reikės, šiek tiek daugiau negu vieną minutę galite kalbėti. E, ir jeigu nesate e, iš Prancūzijos, tą norėjau pasakyti, Žerai, e, visi koordinatoriai dalyvauja, tad mm, suteiksiu žodį tą tvarką, kuri buvo prašyta, pradėsime nuo pono Dės Dimera. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū ministrui už tai, kad dar kartą atvyko į mūsų komitetą. Pirmiausia, norėčiau išsakyti pritarimą jūsų pozicijai, noriu pareikšti solidarumą siekiant užtikrinti na, Prancūzijos ir Europos gyventojų saugumą, bet norėčiau grįžti prie svarbaus klausimo, svarbaus klausimo Prancūzijai su pranešėjas atsakinga už e, e, vizų e, stabdymo mechanizmą, abipusiškumo mechanizmą. Darbas pradėtas dar 2001 metais ir norėčiau iškelti kai kuriuos svarbius klausimus. Ir kadangi jau esu atsakingas už šitą pranešimą, uh, Tai noriu pasakyti, kad padarysiu viską, kad apginčiau Europos parlamento kaip teisėkurininko vaidmenį. E, Ta bando pakirsti tarybą. Aš e, padarysiu viską, kad e, tai apgintume. Na, kalbant apie stabdymo režimą, reikėtų pažymėti, kad deramas trišalio dialogo būdu ir aš. Uh, kaip pranešės daruosi tik tai su tarybai pirmininkaujančia valstybė. Aš aišku, kalbėsiu su kolegom parlamente, įsiklausysiu tai, ką turės pasakyti valstybės narės, tačiau norėčiau pasakyti, kad deruosi tik tai su pirmininkaujančia valstybė ir kai e, valstybėse narėse kyla sunkumų, yra gan sunku įsiklausyti visas, ar kas svarbia, svarbu būtų, tai padėtis su bevizio režimo stabdymo mechanizmu yra šalių, kurios laukia, kaip Gruzija, Ukraina, Kosovas ir jei šią savaitę bus susitarta, iš tiesų šį savaitę jau yra galutinis terminas ir kalbėsiu atvirai ministrė Jei šią savaitę bus e, susitartas, sušauks susikimą su kolegomis e, dėl trišalio dialogo ir e, balsuosime dėl šito sutarimo. Ir balsuosime kiekvieną iš ryto ir greičiausia gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Mm, tai bus įtraukta į darbo atvarkę. Ir kokie būtų scenarijai. Balsuosime dėl pradinio dokumento, kitaip tariant, be uh, deleguoto akto apsaugos ir baigsime iš tiesų diskusijas per pirmą svarstymą. Ir norėčiau paprašyti min ministrė uh, nedalyvauti blokuojančioje mažumoje. If, if Gerai, kolegos, galbūt galėtumėt apsiriboti vieną minutę ir galbūt švelniau kalbėti. Pane Sipel. Pasistengsiu. Kalbėsiu vokiškai. Ministre, jūs kalbėjote apie ypatingą padėtį. Tačiau ypatinga padėtis ypatinga tuo, kad ji trunka trumpai o Prancūzija jau užsitėsi, todėl noriu paklausti, ar ketinama ją atšaukti. Antra, buvo konfiskuota ginklų iš tų asmenų, kurie planavo išpolius. Norėčiau paklausti, kiek asmenų buvo sulaikyta, kiek buvo paleista, prieš kiek asmenų pradėtas teismo, teisminis tyrimas. Tiesiog norėčiau sužinoti, ar sėkmingai yra dirbama. O jeigu paskalbėsite apie ginklus, jų mm, poėmį, tai norėčiau žinoti, kokie ginklai tai buvo. Norėčiau grįžti prie jūsų minčių apie Frontex. Iš tikrųjų, mes esame suinteresuoti, kad veiksmingai būtų kontroliuojamos mūsų sienos, tačiau iki šiol atrodo nepavyko naujajai Frontexo pasienio apsaugos agentūrai tinkamai užtikrinti išorės sienų apsaugą. Valstybės narės turėjo komandiruoti mm, asmenys e, į Graikijos pasienį. Ne visos valstybės tą padarė, todėl aš norėčiau paklausti, bent jau aš taip supratau iš jūsų pasisakymo, kad tiesiog reikėtų kažkokio manevro laisvės veikiant su Frontex. Nelabai suprantau, ką tai reiškia. Dėl kalė. Labai gerai, kad šita stovykla buvo panaikinta. Jūs sakėte, kad šita stovykla egzistavo jau dešimtmečius ir reikėjo, ko gero, jau anksčiau pasirūpinti ten esančiai žmonėmis, tiesiog nesileisti į diskusijas su jais dėl jų galimo vykimo į Junktinę karalystę ir pasiūlyti kokius nors kitus variantus, tačiau pasiteirauti kokie planai perkelti juos į kitas vietas, siekiant išvengti, kad ten nesustarytų tokios pabėgėlių stovyklos ir tiesiog uh, Kaip ketinate bendradarbiauti su Junktinėmis nekaralystė dėl tų asmenų, kurie norėtų patekti Junktinė karalystė šeimų susijungimui? Dėkui, Cecilijai Vikstrom. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų posėdį. Iš tikrųjų, jūs esate labai aktyvus, kai kalbate apie ES saugumo užtikrinimo poreikius, ypač po baisių išpolių jūsų šalyje. Prancūzija visuomet buvo ta valstybė, kuri ES lygmenių skatino priimti atitinkamą teisės aktą. Nors mano frakcija ne visada sutiko su šiais pasiūlymais, mes reiškime bejonių dėl to siūlomos priemonės veiksmingumo, tačiau migracijos situaciją jūs tinkamai pristatėte ir mes supratome, kad mums reikia veikti iš vien. Aš kaip pranešėja dėl Dublino reglamento, domiuosi redmisijos politiką, taip pat aš domiuosi ir tų e, mm, prekiaut. E, Pedlių veikimo schemomis. Aš norėčiau pasiteirauti jūsų požiūrio į tai, ar uh, Prancūzija yra pasirengusi vis dėlto sutikti su bendruoju požiūriu. Iš tikrųjų esu įsitikinusi, kad Prancūzija yra pagrindinis variklis šioje srityje, kadangi mes turime palyginti tą situaciją, kurioje esame šiandien, kai viena kita valstybė imasi atsakomybės ir suvokti, kad mes gyvename Šengeno erdvės sistemoje ir suprasti, kad nėra išorės sienų kontrolės. Ir pirmą kartą po to pasiūlymo prieimimo tik tai trys valstybės e, Europos tarybos teikimu - Turkija, Ukraina ir Prancūzija nesilaiko šito susitarimo. Tai pakankamai keista jūs minėjote, tačiau neatsakėte į pagrindinį klausimą, tai yra teisės viršenybės klausimą ir taip pat jūs nekalbėjote. And last but not least, we hear news. Ir nepaminėjote ankstesnio teismo sprendimo. Taip pat reikėtų pagalvoti apie būsimą vyriausybės sutartį, e, sudėtį, Prancūzijoje ir než, nesvarbu, kas atsitiktų, linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Happens, take... Kad ir kas e, bebūtų, mes turime tik tai keletą minučių ir mes turime suteikti kolegijai galimybę atsakyti. Veržyje. Monsieur le ministre, bonjour. Ministrė, laba diena. Ačiū, kad atvykote. Aš kalbėsiu apie migrantų klausimą. Noriu priminti kolegoms, kad Prancūzija iš tikrųjų nelabai palėtė migrantų krizę, nes 2015 metais e, e, atsirado tik keliais tūkstančiais daugiau migrantų palyginti su 2014 metais. Ir e, Prancūzija e, suteikia mažiausiai prieglopščio teisių e, Europos Sąjungoje ir e, toliau kalbant apie gražinimą, na, man atrodo, kad prancūzija čia yra pavyzdys, bet visi pavyzdžiai, kurie yra teikiami, visada turi būti pateikiami atsižvelgiant į e, šalies gyventojų skaičių. Prancūzija e, turi daug gyventojų ir jos pastangos nėra tokios jau didelės. E, dabar noriu pakalbėti apie padėti kalė. Na, ministrė, nepritariu jūsų optimizmui, ypač turint galvoje E, spalio 25 dieną jūsų išsiųstą raštą dėl e, nepilnamečių klausimo. Na, e, dauguma išdalintų pastab, pažadų nebuvo įvykdyti tiems nepilnamečiams keliaujant. Ir e, E, žmonės, kurie e, yra iškelti, iškeldinti iš kalės stovyklos, vėliau susidurs su problemomis, jiems, kai kuriems iš jų teks iš naujo teikti prieglopšio prašymus, kitiems kyla problemų, nes yra bandoma e, patikrinti, ar jiems galima taikyti Dublino reglamentą ar ne, bet kuriuo atveju tie žmonės negali naudoti savo teisėmis. Ir aš taip pat noriu pakalbėti apie uh, E, kitą e, klausimą. Sudano pilietis e, atvykęs iš regiono, kuris buvo bombarduojamas, kur vyksta karas, nepaisant parlamento narių pastangų, nevyriausybinio organizacijų pastangų, tas asmo buvo išsiustas į savo kilmės šalį. Kitiems Sudano piliečiams, kitų Sudano piliečių e, laukia e, toks pats likimas, nors 2015 metais Europos žmogaus teisų teismas priemė Prancūzijai nepalankų sprendimą. Ir dar e, norėčiau paminėti e, kitų daugybė nelydimų nepilnamečių, kurie yra palikti likimo valiai ir jiems į pagalbą ateina tik piliečiai. Oui, merci, monsieur le ministre. Pas à peine de mettre les écoutes. Ačiū, ministrė, ne, ne, galite neužsidėti ausinių. Ačiū, kad atvykote. Jūs paminėjote labai daug temų. Aš noriu pakalbėti apie prieglopščio politiką ir išreikšti tam tikrų abejonių dėl jūsų vykdomos politikos, dėl neteisėtų migrantų gražinimo. Na, akivaizdu, kad e, reikia susitarimo, kurio būtų uždraustas pusiautomatinių ginklų naudojimas. Taip pat aš pritariu ir jūsų pasisakymui dėl vizų. Bet e, e, dabar noriu paminėti tai, kad Prancūzija gali būti pavyzdys kai kuriuose srityse. E, dėl terorizmo. Jūsų nuomonė, kokiam skaičiui teroristinių išpolių buvo užkirstas kelias e, šiemet? Taip pat noriu paklausti jūsų ir apie tai, kiek buvo mėginimų užsienio kovotojams grįžti iš e, Irako, Sirijos ir kitur. E, Kitas dalykas. Ar nemanote, kad Sirijos pabėgėliai, tam tikros jų grupės gali būti inf, infiltruotos mūsų šalyje? Ir taip pat jūs labai teisingai paminėjote PNR klausimą, Europos parlamente dėl jo vyko daug diskusijų. O prancūzijos spauda E, pastaruoju metu rašo apie tai, kad mes vėluojame įgyvendinti PNR susitarimą, palyginti su Junktinė karalystė, kuri tai daro labai greitai. Taigi gal galėtumėte pateikti paaiškinimų, kodėl yra vėluojama, nes tai yra žalingas dalykas. Ponas Deprei. Ačiū ministrė, ačiū, kad E, atvykote pas mus, turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl PNR. Na, mes patyrėme didelį spaudimą ir mano žiniomis pastaruoju e, šiuo metu tik trys valstybės narės tinkamai gyvendina PNR nuostatas e, ir mes smarkiai atsiliekame. Išsijungia kalbėtojo mikrofonas. Toliau Šengeno kodekso septintas straipsnis. Jūs kalbate apie sisteminę kontrolę, bet e, dabar, dabartinės nuostatos numato galimybę nukrypti nuo tos kontrolės e, šešių mėnesių laikotarpių ir tą laikotarpį galima pratesti iki 18 mėnesių. Taigi e, tą kontrolę galima keisti atsižvelgiant į asmenų srautus, bet tai gana keistai atrodo turint galvoje, kad kalbame apie saugumą. Ir toliau e, visi duomenys rodo, kad būtent asmens tapatybės kortelės yra dažniausiai, dažniausiai e, klastojamas e, dokumentas. o prancūziškose tapatybės kortelėse nėra e, mikroschemų. Toliau dėl ginklų, na, reikėtų pateikti įrodymų, kad teroristai naudoja tuos ginklus, nes e, dabartiniai duomenys rodo, kad daug, yra sakoma, kad dauguma panaudotų ginklų yra e, įsigijama juodoje rinkoje. Tačiau mums reikia konkrečių įrodymų, kad galėtume paveikti visuomenės nuomonę. Taigi norėčiau pamatyti tos įrodymus. Euh, Pone Gomes, e, ministrė, norėčiau pareikšti solidarumą, savo solidarumą su jumis, bet uh, E, norėčiau taip pat pareikšti abejonių dėl ir pateikti klausimų dėl mūsų įgyvendinamų įvairių politikų veiksmingumo. Jūs kalbėjote apie PNR, e, apie kitus dalykus ir taip pat kalbėjote apie as, asmens domino apsaugą. Ar jūs ir kalbėjote apie privačius skrydžius. Ar jūs manote, kad jūs arba aš, mes E, tikrai kontroliuojame, mm, pavyzdžiui, Saudo Arabijos princų skrydžius. Aš e, e, sutinku su jumis dėl ginklų, taip pat dėl penktosios direktyvos, tačiau mums reikia ir daugiau veiksmų, daugiau priemonių, nes dabar dabartinės taikomos priemonės nėra pakankamos. Pavyzdžiui, turiu galvoje priemonės dėl iš ankstinio apmokėjimo kortelių. Toliau kitas dalykas - sienų apsauga. Ar mes norime apsaugoti sienas nuo vargšų pabėgėlių ir vargšų migrantų? Bet esame pasirengę išduoti auksinės vizas investuotojams ir panašiai, Ar jūs įsivaizduojate, kiek yra e, korumpuotų asmenų ir kleptokratų iš įvairių šalių, kuriems buvo suteiktos vadinamosios e, auksinės vizos? Manau, kad tai tikrai nepadeda mums apsaugoti sienų ir kovoti su nusikalteliais. Ir jeigu mes neturime teisėtų ir saugių kelių migrantams ir pabėgėliams atvykti, ar mes patys ne, neremėme E, žmonių kontrabantininkų verslo. Ir kitas dalykas, mes ne, ar mes nepadedame teroristams nesirūpindami nelydimais nepilnamečiais, kai mes nesirūpiname vaikais, kurie e, gyvena e, baisiomis sąlygomis Graikijos pabėgėlių stovyklose. Taip pat ką mes darome, kad užkirstume kelią radikalėjimui. E, ar mes, ar pavyzdžiui, yra kas nors daroma, kad būtų kovojama su radikalėjimu, pavyzdžiui, kalėjimuose? Aš apie tai nieko nežinau. To, to mention, Minister, Norėčiau paminėti čarterinių e, skrydžių temą. Iš tikrųjų, taryba nagrinėjo šitą klausimą ir, mm, ir atrodo, kad e, yra tokia galimybė. Interfeld. Interfeld. Ačiū pirmininkė. Sveiki, teigia ministrė. Aš. Pone Intfeld, pasak prancūzijos e, spaudos, e, yra yra nepa, nepageidaujamas asmuo. Mm, na, aš noriu prisiminti tą spaudimą, kuris buvo daromas e, e Europos parlamentui, bet susidaro įspūdis, kad po to, kai nubalsavome, nebeliko jokios skubos įgyvendinti e, nuostatas dėl PNR. Bet mes visi žinome, kad e, tikroji problema slypi ne tame, kad trūksta asmens duomenų. Pagrindinė problema yra ta, kad nėra keičiamasi asmens duomenimis ir tai išlieka labai aktuali problema. Ir aš norėčiau suprasti ir šiek tiek daugiau išgirsti apie diskusijas taryboje. Ar jūs darote spaudimą kitoms e, valstybėms narėms, kad e, būtų geriau keičiamasi informacija ir kad būtų numatyta privalomi informacijos mainai, kaip prašo mano frakcija. Ir toliau paskutinis klausimas. Na, jūs turbūt žinote, kad įvyko asmens duomenų nutekėjimas Europole. E, nutekėjo 700 e, puslapių asmens duomenų e, susijusių su tyrimais dėl terorizmo. Aš manau, kad turėtume šį klausimą aptarti ir parlamente. Ir kai kalbame apie keitimas informaciją. Ir Paskutinis dalykas. Jūs esate atsakingas už e, pilietinės laisvės ir norėčiau jūsų paklausti, ar Prancūzija yra pasirengusi paremti Europos parlamentą arba diskutuoti su Europos parlamentu dėl pagrindinių teisių pakto, kurį patvirtinome prieš porą mėnesių. Uh, Madame Jolie, please. Merci. Pone Žoli, ačiū pirmininkė. Dėkoju mūsų vidaus reikalų ministrui už tai, kad jis atvyko ir kad e, dalinasi su mumis savo nuomonėmis. Na, jų praėjusių metus spalio mėnesį jūs e, nusprendėte sukurti didelę duomenų sistemą, į kurią būtų suvedami visų prancūzų pirštų atspaudai ir veido atvaizdai. Uh, Mm, tai yra keliolikos, keliasdešimt milijonų žmonių duomenys. Ar nemanote, kad šis sprendimas pažeidžia tos sprendimus ir reglamentus, kuriuos patvirtino Europos Sąjunga e, dėl asmens duomenų apsaugos? Ar nemanote, kad pažeistas proporcingumo ir būtinumo principas? Mm, norint kovoti su sukčiavimu, galima pasirinkti paprastesnius sprendimus, kuriuos minėjo mano kolegos, pavyzdžiui, tai yra mikroschema, kuri, kurią būtų galima įdėkti į asmens tapatybės kortelę. Ar nagrinėjote šiuos aspektus? Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, būdama prancūzė, e, na, mm, turiu, na, blogai jaučiuosi girdėdama tuos argumentus, kuriuos pasitelkė Erdoganas, kalbėdamas apie nepaprastąją padėtį Prancūzijoje, norėdamas įvesti nepaprastąją padėtį Turkijoje. Tak, herr minister. Svenberg, kiemas ministrė. Gyvename pasaulyje, kuriame baiminasi naujų teroro išpolių, nors ES mes siekiame laisvo asmenų mėdėjimo, bet turime jį kartai suvaržyti. Todėl ES ne vienoje valstybėje narėje yra padidintas e, e, saugumo apsaugos lygis, be kita ko ir Prancūzijoje Be to yra suimta asmenų, kurie buvo įtariami Strasbūrė, ketinėsi dar vieną išpolį suorganizuoti. Be to, kalbant apie ginklų naudojimą, tai kartais naudojami ir šaunamieji ginklai, todėl yra bandoma suvaržyti, pavyzdžiui, ir šaunamųjų ginklų, be kita ko, ir medžioklių ginklų naudojimą, nors jais, ko gero, teroristai nesinaudoja. Norėčiau pakalbėti ir apie kalėjimą labai gerai, kad šita stovykla buvo išardyta panaikinta ir kad tie asmenys buvo paskirstyti į kitus centrus, tačiau atrodo, kad panašių centrų kaip kalė atsiranda beveik kiekvienos valstybės e, pasienyje - Italijoje, Vokietijoje ir ko gero reikia baimintis tokių centrų atsiradimo e, e, ir prie Prancūzijos sienos žmonių, kurie galbūt taip pat sieks patekti į Prancūziją. Dėl radikalizavimo tendencijų, nežinau, kokia situacija konkrečiai į Prancūziją, Prancūziją tačiau aš manyčiau, kad jos teisinėje sistemoje yra numatytos pakankamai griežtas bausmės. ministras negali ilgai užtrukti ir todėl aš suteiksiu žodį dar keliems likusiems kolegoms, kurios dar, nepa, kurie dar nepaklausė. Ponas Lebrietom. Ne, aš nesu Lebreton, mano pavardė kitokia. Ministrė, Prancūzija dalyvavo kare Libijoje ir Sirijoje. Jūs sukūrėte migrantų problemą. Ir taip pat ir Europą čia ištiko nesėkmė. E, tai yra ir PNR, ir sienos apsaugos tarnyba, Frontex visą tai ne, neužkirto kelią teroristams infiltruotis ir veikti Prancūzijoje ir visoje Europoje. E, ir, ir Turiu pasakyti, kad jūsų abiem atvejais e, teroristai buvo iš Prancūzijos ir abiem atvejais jūsų priemonės buvo visiškai nesik, neveiksmingos. Ir dėl to kai kurios valstybės narės e, atkūrė vidaus sienų kontrolę. Mm, šiuo metu mes e, einame tuo pačiu keliu E, yra numatomas vizų liberalizavimas su, su Turkija. 80 milijonų turkų, ministrė, taip pat Sirija, Irakas. Jūs kalbėjote apie e, ginklus, e, bet reikia e, prisiminti, kad turime medžiotojų, e, taip pat yra ir. E, kitų asmenų galinčių kelti pavojų. Taigi, ministrė, jūs, manau, norite, nenorite išeiti iš Šengeno zonos, jūs priešingai norite stiprinti Šengeną. Bet e, manau, kad čia e, reikėtų pateikti tam tikrų rodymų ir dėl to aš noriu Jums pateikti vieną klausimą. Uh, na, ministrė, kada jūs pagaliau įsiklausysite į žmonės, o žmonės reikalauja vieno e, - užtikrinti saugumą prie Prancūzijos sienų. Pone Stevens, prašau kalbėti trumpai. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, ministrė, ačiū už tai, kad e, skirėte laiko susitikti su mumis. Norėčiau užduoti porą trumpų klausimų. Uh, Kalė stovyklos e, išardimas, e, kaip tai pavyko? Ar yra, ko būtų galima pasimokyti iš tos operacijos? Ar pakartoti? Antras klausimas toks. Prancūzija susiduria ne tik tai su migracijos e, krize, kad dėje kyla ir rimta terorizmo grėsmė. E, Europolas e, e, dirba darbo grupėje fraternete, sukurtoje po 15 lapkričio teroristų išpolio kad būtų galima padėti Prancūzijos ir Belgijos vykdomiems tyrimams iš valstybių narių gauta nemažai žvalgybinės informacijos ir ši darbo grupė labai pasiteisino. Terabaitai duomenų buvo perduoti, buvo, buvo nustatyti ir tam tikri rezultatai. Kokia jūsų asmeninė patirtis šio darbo grupės darbo, kas, kas gerai vyko, o ką būtų galima gerinti. Dėkui. Uh, Ačiū kolegos. Klausimų iš ties daug. Ačiū už tai, kad esate pasirengęs tai atsakyti. Porą minučių atsakymų. Ačiū pirmininkė, na, atleiskite man, bet negalėsiu atsakyti visus klausimus. Mm, na, galėčiau juos atsakyti, bet tai jau būtų kančia jums. Taigi aš pabandysiu atsakyti į esminius klausimus, o į tuos, kuriuos e, neatsakysiu dabar, atsakysiu, atsiųsiu atsakymus raštu jūsų pirmininkui, kuris išplatins atsakymus jums. Bet aš pasistengsiu atsakyti kaip galima išsameu. Norėčiau atsakyti pono Dijas Demera klausimą ir, ir pasakyti aiškiai, ką mano Prancūzija dėl vizų liberalizavimo ir saugiklių nuostatų. Na, Prancūzija tiesiog E, laikosi pozicijos, e, e, kurios laikosi ir kitos valstybės narės. Reikia pusiausviros, reikia įgyvendinti ES principus ir atsižvelgti į pavojus, kuriuos kelia vizų liberalizavimas, jeigu nėra įmamasi atsargumo priemonių, jeigu nėra e, nustatomi principai ir priemonės, kurių būtų galima imtis, jeigu kažkuriuo metu e, matytume, kad neįmanoma suvaldyti situacijos. Mes e, Europoje m, prašome e, e, e, reglamentų ir jeigu Europa nesugebės su, suvaldyti E, tų priemonių, kurias, e, kurių ėmėsi, tai bus negerai. Taigi reikia laikytis taisyklių. ES dalyvauja vairiose dėrybose dėl vizų liberalizavimo, visų pirma, su Turkija, Gruzija, Ukraina, Kosovu. E, šis, šie klausimai yra labai delikatus politinių požiūrių ir mes turime labai rūpestingai įgyvendinti tos sprendimus, kuriuos visi kartu priimame. Ir reikėtų pagalvoti, kaip visiems kartu visuomeniai paaiškinti, kad esant dideliai terorizmo grėsmiai ir migrantų kriziai, mes nusprendžiame atverti savo erdvę e, erdvę e, laisvam judėjimui. E, na, be tam tikrų taisyklių to daryti negalima. Jeigu Europa E, suteikdama laisvo judėjimo teisę neužtikrina saugumo, tai tikrai labai smarkiai paveiks visuomenės nuomonę. Ir tada atversime e, duris populizmui, ko Prancūzija tikrai nenori. Ir žinoma, aš ne vienas apie tai kalbu, aš kartu su savo kolega Tomas Desmė ir taip pat e, kalbu apie tai. Mes tengiamės, kad mūsų erdvė būtų geriau apibriešta. Mes balandžio mėnesio pabaigoje pateikėme pasiūlymą Ir pasiūlėme saugiklių, kurie leistų esant tam tikroms sąlygoms stabdyti bevizio režimo galiojimą. Ir toks mechanizmas nėra prancūz, kažkoks Prancūzijos išradimas. Toks mechanizmas buvo įvestas 2013 metais. Jame yra numatomi kriterijai, e, kurie buvo per daug E, griežti ir mechanizmas buvo per daug nelankstus. Tas mechanizmas nebuvo taikytas ir dėl to mes siūlome tą mechanizmą padaryti e, šiek tiek lankstesnį. Mes vadovaujamės e, trim principais, nagrinėdami tarybai pateiktą tekstą. Visų pirma, aiškus ir paprasti kriterijai, kada galima taikyti tą mechanizmą. Taip pat aiš, aiš, tokios situacijos, kada e, galima stabdyti bevizio, mm, bevizio režimo galiojimą. Ir mes su, ir su jūsų komitetu trilogo metu diskutavome apie tai ir e, aptarėme tam tikrus aspektus, kurie labai svarbus, susitarėme dėl kompromisų ir tie kompromisai e, nėra nulemti Prancūzijos nelankščios pozicijos. Mūsų pozicija yra labai aiški e, trilogo metu mes pasakėme, kad jeigu ne, kad sieksime suderinti pozicijas. Toliau kitas dalykas - nepaprastoji padėtis ir kalė. Visų pirma, dėl nepaprastosios padėties Prancūzijoje. Na, nepaprastoji padėtis tai nėra kažkoks e, valstybės vienašališkas įsikišimas, pažeidžiant visas taisyklės, kurios galioja Prancūzijoje. Mm, tikrai mes e, netokia yra nepaprastoji padėtis teisinių ir politinių požiūrių. E, Nepaprast nepaprastosios padėties įvedimas yra numatytas Prancūzijos sistema, įstatymuose nuo 1955 metų ir mes tą nepaprastąją padėtį įvedėme 15 metų lapkričio mėnesį. Tokia galimybė yra numatyta e, Prancūzijos teisėje ir tai e, nėra vienašališkas e, vyriausybės veiksmas mm, atlikta savo nuožiūra. Tai yra numatyta teisėje ir mes e, įvedę e, nepaprastąją padėtį ir norėdami ją pratesti, turime įrodyti, kad egzistuoja akivaizdus pavojus terorizmo rizika. Ir e, administracinės ir policijos priemonės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į teisę ir taip pat yra vykdoma nuolatinė parlamento ir teismų kontrolė. E, mūsų senatas nusprendė e, įvesti nuolatinę nepaprastosios padėties kontrolę. Tai reiškia, kad e, parlamento nariai lankosi įvairiose Prancūzijos vietose ir stebi sąlygas, kaip Prancūzijos prokurorai ir prefektai įveda nepaprastąją padėtį. Taigi vyksta e, diskusijos parlament, e, Prancūzijos parlamente ir specialiuose komisijose. Ir tos diskusijos yra tokios gyvos ir aistringos, nes e, tikrai negali būti nepaprastoji padėti įvedama be parlamento kontrolės. Kitas dalykas - teismų, teisėjų kontrolė. Na, Prancūzijoje mes turime administracinius teisėjus. Ne visi jūs žinote, kokia yra Prancūzijos teisė. Tačiau e, e, e, Prancūzijoje administracinis teisėjas e, kontroliuoja e, policijos taikomas priemonės ir čia teisėjai taip pat kontroliuoja, ar laikomasi konstitucijos ir bendrosios teisės. Ir mūsų konstitucinis teismas yra atmetęs vyriausybės e, sprendimų dėl nepaprastosios padėties. Tačiau visos taikomos priemonės yra numatytos mūsų teisėje ir jas kontroliuoja teisėjai. Teisėjai E, tikrina, ar pagal nepaprastąją padėtį taikomos priemonės yra pateisinamos. E, taip pat teisėjas gali priimti sprendimą pasisakyti dėl administracinės policijos taikomų priemonių. Na, aš norėjau visą tai pakomentuoti, nes kartais, kai, kai girdžiu pasisakymus apie nepaprastąją patį Prancūziją ir žiūriu į mūsų teisę, tai matau, kad yra tam tikras neatitikimas. E, Pone Veržė, noriu pasakyti, kad tai yra numatyta e, Prancūzijos teisėje ir, nu, ir teisė egzistuoja, taip pat yra ir administracinė jurisprudencija, taip pat turime ir konstitucinį teismą, turime konstitucinį principą. Na, galėtume apsimesti, kad visi šie dalykai neegzistuoja, bet tada nesibaigtų teismų procesai. Bet e, aš tikrai negaliu jums leisti teikti, kad e, nepaprastoji padėtis e, yra įvesta savavališkai. Mes E, numatėme galimybę teisėjams pasisakyti ir taip pat ir parlamentas atlieka savo darbą šioje srityje. E, toliau kažkuris kitas e, parlamento narys, ponė Sipel, manęs klausė, kokiu rezultatu mes pasiekėme įvedę nepaprastąją padėtį, kiek asmenų buvo sulaikyta. Kalbant apie asmenį sulaikytus nuo metų pradžios. Mes e, Prancūzijoje nuo metų pradžios sulaukėme apie 400 asmenų. Tai rodo, kad tos teroristinės grėsmės mastą. Ir, ir e, Prancūzijoje vyriausybė turi atsiskaityti už e, šios dalykus. Taigi, kad parodyčiau, kiek kokia yra terorizmo grėsmė ir kiek veiksmų mes įmamės. Galiu pasakyti, kad nuo metų pradžios mm, mes sulaikėme 418 asmenų, taip pat 21 asmuo nuo rugsėjo mėnesio buvo e, sulaikytas, taip pat e, Daugiau mes taip pat mm, sužlugėme daugiau nei 20 mm, teroristinių išpolių. Taigi toks mm, yra nepaprastosios padėties mm, poveikis. Taip pat nuo Liepos mėnesį atlik, atlikome 143 e, kratas. Jų metu mes aptikome nemažai ginklų. Tai buvo ir kariniai ginklai, kuriuos buvo įsigiję asmenys turintys ryšių su teroristais ir turint galvoje ryšį tarp nusikalstamumo ir terorizmo, mes nustatėme, kad nemažai terorizmų e, įtariamų asmenų anksčiau buvo teisti dėl kitų nusikaltimų. Taip pat praėjusią savaitę buvo atlikta krata buvo sulaikytas asmuo. E, vėliau tas asmo buvo suimtas, nes palaikė ryšius su teroristinė grupuotė. Taigi nepaprastoji padėtis yra naudinga ir ji mums suteikia galimybę atlikti tam tikras, na tikrai kai kurios atliktos e, kratos mums nedavė norimų rezultatų, tačiau nuo 2016 e, metų pradžios e, daug, 687 asmenys, 687 asmenų atžvilgių buvo imtasi priemonių, apie kurias aš kalbėjau. E, E, toliau dėl Frontex ir dėl Kalė. Na, ir dėl perkelimo proceso. Visų pirma, Kalė. Pone Veržyje, aš taip pat norėčiau Jums labai tiksliai atsakyti. Kalė per pastarosius e, mėnesius, nuo 2015 metų spalio, buvo 13 tūkstančių žmonių. Jie iš Kalė buvo e, perkelti į kitus centrus. Tarp jų buvo 2000 e, nelydimų nepilnamečių. Tokie yra tikslus skaičiai. Nuo 2015 spalio iki šio laiko 13 e, tūkstančių žmonių yra įkurdinti prieimimo centruose, tarp jų 2 tūkstančiai nepilnamečių. E, kalė mes sutelkėme daugybę organizacijų, daugybė asociacijų, kurios rūpinasi tuos menų prieimimu. Ir priešingai nei sakoma e, žiniasklaidoje, tai tie prieimimo centrai nėra nauji minikalė. Tai yra centrai, kurie yra tinkamai valdomi. E, tai yra centrai, kur žmonės randa prieglobstį nuo šalčio, nuo pavojų. Ir Mes taip pat padvigubinome prie, prieglopščio centrų e, skaičių Prancūzijoje. Tarptų 13 tūkstančių, kuriuos mes iškėlėme e, iš kalė, 80 procentų jų paprašė prieglopščio Prancūzijoje. 80 procentų. Ir taigi, žinoma, yra tam tikrų m, mm, delikačių klausimų, jie nagrinėjami ir, ir, ir socialistų partijoje. E, buvo, kai kas sako, kad e, tai, ko buvo imtasi kalė, nėra pakankama, tačiau 80 procentų, 85 procentai asmenų iškelintų iš kalė prašo prieklušų Prancūzijoje. Toliau e, kal, m, dešnieji teigia, kad mes iškėlę asmenys iš kalė, lik ir e, padarėme juos ne, ne, neteis, neteisais migrantais, bet mes remiamės e, prieglopščio e, sistema Prancūzijoje, mes negalime išsiųsti iš Prancūzijos krikščionių, kurios e, persekios islamo valstybę ir panašiai. Ir šie asmenys negrįžta į kalė, labai mažai jų išvyksta iš prieimimo centrų. Taip pat kalbant apie asmenys, kurie įkurdinti E, prieimimo centruose. Mes netaikysime Dublino reglamento visiems asmenims, kurie yra iškelinti iš kalė, nes taip sukeltumėms pojų. Ir aš jau parašiau daugeliu valst... organizacijų e, apie tai. Mes prieimimo centruose taikome visas teisės, visus principus, kurie buvo numatyti. Toliau e, nelydimi nepilnamečiai. Kalbėsiu labai atvirai. Mes iš kalėjų iškėlėme 13 tūkstančių žmonių. Tarp jų yra 2 tūkstančiai nelydimų nepilnamečių. Kai kurie iš jų turi, e, turi giminaičių Junktinėje karalystėje. Taigi, ar mes Taigi, ar mes turėjome palikti tuos nepilnamečius kalė šaltyje, ar geriau juos perkelti į centrus, kur, kur, kur jais pasirūpins įvairios organizacijos arba iš kur jie bus e, perkelti į Junktinę karalystę. Ir iš tikrųjų Prancūzija ėmėsi labai didelių pastangų. E, mes nus, pasistengėme pritaikyti prieglopšio procedūras pažeidžiamiems asmenims Mm, tiems, kurie nenorėjo prašyti prieglopščio e, Prancūzijoje. Mes vis dėlto įtraukėme juos į nacionalinę prieglopščio sistemą ir e, aš e, tikrai nenorėčiau, kad E, Prancūzija būtų vienintelė, kuri imasi tokių pastangų, tuo tarpu, kai kitos valstybės to nedaro. Taigi, ponė Cipel, ponė Veržyje ragino mane dėrėtis su Junktinė karalystė. Tos dėrybos vyksta, jos vyksta labai aiškiai. Prancūzija e, prašo, kad e, kitos valstybės narės imtųsi bent jau lygiaverčių pastangų, kaip Prancūzija Ir aš tikrai noriu, kad tos dėrybos vyktų geromis sąlygomis ir sparčiai. Na, Prancūzija prisėmė visą atsakomybę už kalė. E, prieimimo centruose migrantai gauna maitinimą keletą kartų per, per dieną ir gyvena tikrai geresnėmis sąlygomis nei turėjo kalė. Ir akivaizdu, kad Prancūzija prisijima savo atsakomybę ir tai daro savanoriškai. Iš tikrųjų, mes esame viena iš nedaugelio ES valstybių narių, mm, kuri sugebėjo visiems e, e, šiems asmenims suteikti prieglopsti na, tam tikri kraštutiniai dešiniai ir kai kurie regionės valdžios institucijų atstovai rengia protestus prie tų centrų, bet jeigu kiltų, jeigu būtų, jeigu kiltų pavojus pažeidžiamiems asmenius, mes iš karto imtumėmės, imtumėmės visų reikiamų priemonių. Mm, toliau e, Frontex turi atlikti savo, savo mm, užduotis ir mes turime įvykdyti savo įsipareigojimus. Mes skiriame 70 darbuotojų į Frontex, mes e, taip pat delegavome savo darb... sienos apsaugos pareigūnų į Graikiją, Graikijos prašymų, nes Graikija dažnai e, privalo viena e, priimti asmenis migrantų valdymo centruose ir e, kai pasižiūrime į visus duomenis, skaičius, matome, kad Prancūzija prisijėmė įsipareigojimus, juos griežtai vykdo ir toliau vykdė savo įsipareigojimus. Toliau manęs buvo teiraujamasi, e, e, kiek buvo sužlugdyta planuotų išpolių, e, jų buvo 17 ir Taip pat sakiau, kiek asmenų mes sulaikėme. Nežinau, ar jūs įsivaizduojate, kad tai, kad tie 418 e, asmenų, jie buvo sulaikyti ir suimti dėl to, kad buvo įtariami teroristinė veikla. E, praeitą savaitę mes e, sulaikėme netoli Paryžiaus tris labai jaunas merginas, kai jos ruošėsi vykdyti išpolį na, mes žinojome, kad jos planuoja išpolį, mes jas sekėme ir žinojome, kad um, buvo kilusi labai didelė grėsmė. Taip pat praėjusią savaitgalį buvo vykdoma operacija e, Marselėje ir Strasbūrė. E, tie asmenys e, buvo susijęs su 13, lapkričio 13 dienų išpolio organizatoriais ir jie e, ketino rengti išpolius. Vienose namuose netoli Paryžiaus mes e, radome didelį e, ginklų ir sprogmenų arsenalą. Taigi jūs turbūt suprantate, kad susidurdami su tokia realybė mes turime Mm, stiprinti savo žvalgybos tarnybas, taip pat Prancūzija turi didinti biudžetą skirtą įvairioms pajėgoms, taip pat Prancūzija privalo gerinti asmens duomenų apsaugą ir teisų apsaugą, taip pat reikalingos ir žvalgybos e, priemonės skirtos kovoti su terorizmu. Ir manau, kad mes radome geriausią pusiausvyrą tarp visiškos pagarbos e, laisviai, o čia mes turime ilgas tradicijas, ir mm, apsau... piliečių saugumo. Kalbant apie džihadistų sugrįžimą, na, turime 203. E... Taip pat 19 asmenų žuvo, kai e, taip pat 1100 žmonių grįžo iš Irako ir Sirijos ir iš, išvyko į Iraką ir Siriją. Ir, ir dalis jų grįžo, tačiau daug tų asmenų žuvo e, į tose šalise, į kurias išvyko. Tai yra labai didelio masto reiškiniai ir tai kelia didelį susirūpinimą ir tie asmenys arba vyksta į Siriją iš Prancūzijos arba lankosi tose vietose, kur e, gali būti rengiami išpoliai. Ir šis reiškinys kelia labai didelį susirūpinimą ir dėl jo masto reikia vykdyti bendrą kovo su terorizmu ir radikalėjimų politiką. Taip pat kažkas jūsų klausė, ką, ko mes imamės siekdami užkirsti kelią radikalėjimui. Na, Prancūzijoje mes sukūrėme pranešimų platformą. Mes taip pat pagerinome e, bendravimą tarp žvalgybos e, tarnybų ir toje platformoje buvo pateikta pranešimo apie 5000 jaunų asmenų. Mm, ir čia iš vien veikia ir prokurorai, ir prefektai, ir vietos valdžios institucijos. Mes taip pat steigiame deradikalizavimo centrus, taip pat bendradarbiavome su interneto bendrovėmis, taip pat e, stebime ir interneto svetainės, internetinius dienoraščius, kurie pasisako už terorizmą ir mes taip pat stiprina vyriausybės informacijos tarnybą, mm, dirbame su pilietinė visuomenė ir e, dirbame su Europos e, centru, kuris atlieka puikų darbą kovodamas su radikalėjimu. Taigi mes įmamės e, ryštingų ir pozityvių veiksmų. Toliau ponios Žoly klausimas apie Pone Žoli klausimas e, apie tam tikrus dosie. Visų pirma, turime apie duomenis apie prancūzus. Na, turime vieną dosie, kur, kur yra 30 milijonų prancūzų duomenys ir taip pat turime kitą sistemą, kurioje kaupiami mm, pirštų atspaudai. Tačiau tai yra po, popieriuje e, kaupiami duomenys. Toliau, e, kalbant apie TES e, e sistemą, mes jau ėmėmės tam tikrų priemonių dėl asmens tapatybės e, kortelių ir mūsų konstitucinis teismas dabar nagrinėja, ar ta priemonės, kurios taikomos pasams, gali būti naudojamos ir asmens e, tapatybės kortelė. Ir mes e, parengėme tam tikrus pasiūlymus. Mums buvo pasakyta, kad Mm, nebuvo pasakyta, kad tai, ką mes siūlome, prieštarauja mūsų teisiai ir taip pat e, tai, ką mes siūlome, mm, prieštarauja e, proporcingumo ir konstituciniams principams. Taigi e, tiesiog buvo pasakyta, kad reikia diskusijų parlamente ir tos diskusijos vyks Aš pateikiau prašymą ir mm, Prancūzijos žvalgybos informacijos tarnybai ir mm, bu... kalbant apie asmenų, asmens e, tapatybės nustatymą pagal biometrinius duomenis, e, Taip identifikuojant asmenis turi būti užtikrinama visiška asmens duomenų apsauga. Aš kreipiausi į atitinkamas Prancūzijos tarnybas ir paprašiau garantijų šioje srityje ir aš pateiksiu visą informaciją, kad nekiltų jokių abejonių, kad įmanoma patobulinti asmens tapatybės korteles, nesukeliant pavojus asmens domino apsaugai. Taip pat buvo klausima apie mikroschemų įdėgymą kortelėse. Mes nepasirinkome šio varianto, nes. E, Ir tai padarėme dėl paprastos e, priežasties, jeigu e, kas pametus e, kortelės kartelę tektų pereiti visus e, formalumus. O dabar e, naują tapatybės kortelę galima gauti su paprastinta tvarka. O jei, jeigu būtų įvesta mikroschema, tai pametus tokią kortelę reikėtų iš naujo atlikti visas e, procedūras. E, Ir aš esu pažadėjęs prancūzams pateikti visą išsame informaciją šiuo klausimu. Na, labai gaila, aš negalėjau apžvelgti visų iškeltų temų, bet aš pasižymėjau visus klausimus ir e, tai, ką neatsakiau, atsakysiu raštu. Tiesa, dar vienas klausimas, į kurį tiesiog privalau atsakyti ponui, kuris kalbėjo apie Šengeną, PNR ir taip toliau. Na, jūsų frakcija e, šiuo klausimu laikosi labai kla, tokios klasikinės pozicijos. Jūs prieštaraujate prieš visus tekstus Prancūzijoje ir Europos parlamente. Jūs pasisakote, visada pasisakote prieš PNR, jūs Prancūzijoje te balsavote prieš visus kovos su terorizmo įstatymais. Jūs tiesiog sakote, kad vienintelis sprendimas yra atkurti kontrolę prie uh, sienų, bet aš noriu Jums pasakyti, kad sienų kontrolė Prancūzijoje atkurta nuo 15 metų lapkričio 13 dienos ir ta kontrolė yra veiksminga. Noriu priminti, kad Prancūzija e, pirmoji pasisakė už Šengeno e, erdvės reformą ir Frontex reformą. Mes E, dirbame su komisija ir taryba. Mes norime, kad Schengeno informacijos sistema būtų susijęta su kitomis e, sistemomis, kurioje kaupiami duomenys apie teistumą. Taip pat manau, kad Eurodax sistemą būtų galima panaudoti vidaus saugumo sumetimais. Taigi Prancūzija. E, E, pasisako už sienų kontrolę, taip pat už e, žvalgybos tarnybų stiprinimą ir informacijos mainų stiprinimą. Mes taip pat pasisakome už inform... Schengeno informacijos sistemos susijimą su kitomis sistemomis, taip pat už... pasisakome už kovą su dokumentų klastojimą, o tai buvo labai svarbu rengiant iš lapkričio 13 dienos išpolius mm, Prancūzija mano, kad būtent įgyvendinant tokią Europos politiką e, galima pasiekti rezultatų, o ne demagogijos dėka. Ačiū. Norėčiau komiteto vardu padėkoti Jums už tą labai išsamų pokalbį. Labai svarbu, kad didelės valstybės vidaus reikalų ministras atvyko ir pasikalbėjai su mumis, ne tik tai pirmininkaujančios valstybės narės atstovas. Taigi jūs paminėjote daug svarbių klausimų, be kita ko ir PNR. Buvo didžiulė garbė ir malonumas paskalbėti su jumis ir taip pat nutiesi tam tikras gyjas e, link veiklos taryboje. Taigi ačiū Jums ir kuo geriausios sėkmės. Thank you.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 Colleagues, anyone who doesn't have their voting card, just please indicate and we will... Uh, Jei kas nors neturi kortelės, tai duokite ženklą, tada mes įskaičiuosime jūsų balsą. Tada jūs kelsite ranką. Aštuntasis darbo atvarkės klausimas. Pirm, balsuosime dėl teksto, dėl kurio buvo susitarma tarp institucinėse darybose. Uh, Tai yra dėl direktyvos kovai su terorizmu. Mūsų komitetui tai yra labai svarbi tema ir labai džiugu, kad susitarimas buvo pasiektas labai greitai po neilgų darybų. Aš norėčiau paklausti pranešėjo, ar jis turėtų ką nors pridurti, prašau. Holmaja. Kalbėsiu pirmininkė labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegiams ir kolegoms už labai puikų bendradarbiavimą. E, Peterą, Katariną ir kitiems kolegoms iš kitų frakcijų norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Gai, kuris mus e, tikrio klybės sekretariato vadu, e, vardu kuravo Tiesiog norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už puikų bendradarbiavimą siekį surasti bendrų sprendimų, suprasti vieni kitus. Ir aš tikiuosi, kad dabar galime pristatyti pakankamai subalansuotą tekstą. Norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti, kad pavyko per trumpą laiką susitarti. Dėkuoju. Ačiū, ponė Hulmaja. Dabar pereisime prie balsavimą. Taigi tekstas e, dėl, balsavimas dėl teksto, kuris buvo parengtas tarp institucinio sustarime. Balsuojame. EPP vienas balsas per daug. Dabar viskas tvarkoje, balsuojame, tęsime balsavimą, baigime. 37 už, 4 prieš 7 susilaiko. Taigi, sveikiname pranešėją ponę Ulmają. Kitas balsavimas. Tai yra nuomonės projektas dėl ataskaitos už 15 metus dėl kovos su ES finansinių interesų pažeidimais. Ar pranešėja norėtų ką nors pasakyti, norėčiau pasiūlyti balsuoti, tiesiog norėčiau padėkoti kolegoms ir bendra pranešėjams, kurie puikiai bendradarbiavo. Dėkuoju. Ačiū Činyčiai. Iš karto balsuojame. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime. Atmesta. Benovas balsą reikia įskaičiuoti. Gal ponė Benova perėkit prie kito aparato. Still not working. Taip pat neveikia. Was um, by hand, okay? Ar jūsų aparatas taip pat neveikia? Veikia, gerai. Antrasis pakeitimas balsuojame. Baigime. Pritarta. Trečiasis balsuojame. Baigime. Pritarta. Ketvirtasis balsuojame. Baigime. Pritarta. Penktasis. Baigiame. Pritarta. Šeštasis balsuojame. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas balsuojame. Baigiame. Priimta. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Baigime. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigime. 14 Baigime. Atmesta. Antras kompromisas, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigime. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigime. Atmesta. Trečiasis kompromisas balsuojame. Baigime. Rimta. 23 balsuojame. Baigime. Priimta. Balsuojame už visą pakeistą tekstą. Baigime. 42 už, 3 prieš, tai susilaikė, taigi pritarta, sveikiname pranešėją Činičiai. Taigi baigėsi balsavimas, ar yra kitų klausimų? Kitas posėdis vyks gruodžio 8 dieną. Ačiū.